Ja, wir nehmen, guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Tad tęsėme mūsų darbą. Susėskite kolegos į vietas. 14 dabar atvarkės klausimas. Komisijos ašningumo politika. Komisijos generalinio sekretoriaus paskirimas. Aš Sveikinu komisarą atsakingą už personalo klausimus. Dėkojame, kad jūs atsakėte į mūsų 134 klausimus. Iš tikrųjų, ta ilga istorija čia buvo suformuoluota. Iš tikrųjų, nebuvo lengva suformuoti visus klausimus ir žinoma, jums yra atsakyti į juos iki šios dienos ryto. Iš tikrųjų, va, kiek yra dokumentų, šusnys, šusnys dokumentų yra surinkta siekiant užsitikrinti kuo didesnį skaidrumą komisijos veikloje, skiriant pareigūnus. Mums kyla keletas klausimų. Pirmiausia, mes nustebome dėl procedūrų, pirmiausia, dėl kolegijos sprendimo, ne viešo sprendimo. Tik trys asmenys iš anksto žinojo visą informaciją, apie tą laisvą vietą iš tų trijų asmenų atsirado vienas kandidatas. Be to, 23 galėjo atsirasti kiti kandidatai, todėl galbūt reikėjo kitokias procedūras pasirinkti ir dėl tų priežasčių kilo tam tikrų abejonių. Dabar dėl pačių procedūrų. Generalinio dirbtraus pavaduotojo skirimas tiesiog nesukėlė kokio didesnio E, susidomėjimo, tačiau kai e, generalinis sekretorius paskelbė apie savo atsistatydimą, o po to dar yra paskiriamas dar vienas pavaduotojas, tai situacija tampa pakankamai įtartina. Labai keista, kad ir taryboje nekilo jokiausių abejonių dėl šito paskirimų, todėl mes manome, kad reikia apie tai pakalbėti. Ir trečia, įvertinant visą padėtį, reikėtų turėti omenyje karjeros pareigūnus ir e, kolegijos narius. Pagal statutą reikia vadovautis tam tikromis procedūromis, kadangi 20 procentų komisijos pareigūnų į komisiją pateko ne pagal konkursą, o konkursai yra labai rimtas reikalas ir numatytos procedūros, juos įveikti yra nelengva, o dabar daugybė generalinių direktorių tiesiog yra patekę iš kabinetų ir matome, kad jiems yra didesnės galimybės būti paaukštintiems pareigose. Vienas tiesiog e, skyriaus vadovas vėlgi neseniai buvo paaukštintas pareigose. Tiesiog e, mes kalbame šitą situaciją tiesiog prancūzų parašiutininkų um, įvaizdžių, kadangi tiesiog staigiai yra patenkama arba paskiriama į tam tikras pareigas, yra paaukštinama. Bent jau mano patirtis rodo, kad apskritai yra bandoma išplėsti šitas uh, procedūrinės nuostatas ir mes nesame patenkinti uh, šitą skirimo praktiką, dažnai ją kritikavome ir norime, kad būtų e, užtikrintos visiems vienodos galimybės e, būti paskirtiems arba gauti tam tikras pareigas. Generalinis sekretorius kažkodėl padarė labai greitą karjerą, jisai e, priešingai negu kiti labai greitai kopė E, tais e, laiptais. Ir žinoma, reikia turėti omenyje, kad asmenys kandidatus reikia vertinti pagal vadybos patirtį, pagal e, gebėjimus ir tuo labiau, kad reikia pateikti ataskaitą apie savo veiklą. Nebejoju dėl generalinio sekretoriaus e, profesinių gebėjimų, tačiau mums labiau rūpi ta visuomenės nuomonė, ta įtampa visuomenėje. Ir būtent dėl tos priežasties mes pakvietėme e, komisarą, kad jisai papasakotų, kaip šitose procedūrose nuimti, taip sakant, tą atsiradusią įtampą. Pane pirmininkė, ponės ir ponai, dėkoju už man suteiktą progą jūsų komitete atsakyti į klausimus, kurie buvo viešai suformuluoti ir taip pat atsakyti į tuos klausimus, kuriuos pateikėte mums raštu. Strasbūrė vyko diskusijos parlamento plenarnėje sesijoje ir dabar manyčiau, kad yra gera proga komiteta, komitete aptarti vieno iš komisijos nario paskyrimo e, aplinkybės. Todėl aš atvykau pas Jūs ir norėčiau įnešti kuo daugiau aiškumo ir skaidrumo šiuose E, procedūrose. Mes pateikėme atsakymus į jūsų 134 klausimus, tačiau dabar aš norėčiau ne klausimus atsakyti, bet e, tiesiog pristatyti bendrą vaizdą. Šeštadienį 3 val. ryto tiesiog buvo pateikti tie atsakymai, tačiau reikia tiesiog nekritikuojant pasakyti, kad mes tikėjomės pirmadienį jūsų klausimų, tačiau gavome antradienį. Komisija trečiadienį dirbo visą darbo dieną, vyko kolegijos posėdžiai, rengėmės vadovų tarybai ir po to vyko vadovų taryba. Todėl mano komisijos pirmininkas teisingai e, pasakė, kad jisai nori atsakingai į kiekvieną klausimą atsakyti, todėl šeš, antradienį vakare, trečiadienį visos mūsų tarnybos, žmogiškų išteklių departamentas, teisės mm, departamentas tiesiog e, išanalizavo visus klausimus ir pateikė atsakymus. Tai padaryti buvo nelengva, kadangi e, šitų klausimų katalogas nebuvo toksai griežtas, kai kurie klausimai kartojosi, Tiesiog buvo klausimų katalogas, kai klausimai nuolat buvo papildomi tuo pačiu turiniu. E, aš tuos atsakymus e, trečiadienį jau peržvelgiau, o be to mūsų pirmininkas penktadienį po vadovų tarybos dar kartą peržiūrė viską ir šeštadienį mes dar papildėme kai kurią informaciją. Mūsų bendradarbiai ir aš dirbome iki nakties, taip pat e, taisėme tekstą ir persiuntėme jums. Tai visiškai nesusijęs su vasaros laiko įvedimu, tiesiog mes siekiame kuo atidžiau įsiklausyti jūsų klausimus ir išsamei į juos atsakyti. E, sekmadienis ir pirmadienis iki šiandien buvo tas laikotarpis, kai jūs galėjote tiesiog e, įsigilinti į mūsų atsakymus. Šitas komitetas ir komisija, žinoma, dirbo labai e, nuodugniai ir negalime čia nieko prieš, priekaštauti. Du klausimai mums yra svarbiausi. Komisijos paskirtas naujas generalinis sekretorius, ar jisai turi pakankamai asmeninių ir profesinių kvalifikacijų, remintis jo išsilavinimu, išsimokslinimu, jo profesinė veikla, remintis jo profesinė patirtimi, gebėjimais, intelektu ir charakterio ypatybėmis, ar jisai gali gauti tokias pareigas. Kiekvienas gali jį vertinti savo uh, kriterijais. Aš jį pažįstu jau aštuonerius metus. Aš tikiu ir komisijos pirmininkas yra įsitikinęs ir kolegija taipogi, kad jis turi profesinę ir asmeninę kvalifikaciją ir turi gebėjimų vykdyti šitas e, pareigas. Pareigas, kurioms yra keliami tam tikri reikalavimai. Žinoma, aš esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonės, galbūt ir pasiginčyti, tačiau esu įsitikinęs, kad e, jisai yra tinkamas kandidatas. Ar jisai išpildo ir teisinės prielaidas? dėl šito laipsnio, dėl AD laipsnio, kadangi jisai dirbo e, kaip e, jaunesnysis e, vadybininkas iki tol. Kitas dalykas - procedūros. Ar jų buvo tinkamai laikomasi? Galima žvelgti į raidę ir galime žvelgti į tų nuostatų uh, dvasę. Aš esu teisininkas ir nebuvo lengva apsispręsti. Vienas yra dalykas, kas prašyta tekste. Tai yra tekstas, kurį patvirtino taryba ir parlamentas. Tai yra ES tarnautojų e, reglamentas. Jeigu mes pažvelgsime į kiekvieną tekstą, kiekvieną raidę, tai vis tiek mums reikės imtis ir techninio šito, ir teisinio šito teksto vertinimo. Tiesiog reikia, reikės grįžti prie turinio, kuris susideda iš tų taip vadinamų raidžių ir žodžių bei sakinių. Ir būtent taip aiškinant tekstą ir dar kartą įsitikinę, kad procedūros yra teisėtos, Mes įsitikinimo, kad tas rezultatas yra tinkamas. Kai kuriuose klausimuose buvo minimi dokumentai, kurie yra tarsi privalomi teikiant prašymą arba savo kandidatūrą. Pavyzdžiui, duomenų apsaugos nuostatos verčia mus kai kuriuos dalykus laikyti konfidencialiais, kadangi duomenų apsauga visada yra labai svarbus aspektas. Ir kita vertus, kartais mes prašome, kad asmenų duomenys saugotume, o šiuo atveju mes prašome juos viešinti, kadangi čia asmeninio gyvenimo mm, duomenų apsauga yra taikytina, taip pat ir kiti asmens duomenys yra neviešintini, todėl Aš dėl visų šitų klausimų atvykau į jūsų komitetą pasikalbėti ir kartu užtikrinti, kad e, būtų užtikrinta prieiga prie tų dokumentų, kurie nėra konfidencialūs. Iš tikrųjų, aš norėčiau tiesiog išsklaidyti visokias e, abejonės ir turint omenyje mūsų ateities bendradarbiavimą, manyčiau, kad bendradarbiaujant su komisija ir taip pat įsklaidant e, visuomenės e, abejonės ir taip pat Martino Silmajerio e, labui mes turėtume konstatuoti, kad jisai buvo tinkamai paskirtas be kokio nors iš ankstinio nusistatymo ir kad ateityje tokie dalykai nebūtų kvestionuojami. Atskiroje uždaroje patalpoje mes galėtume kartu su jūsų komiteto deleguotais nariais pažvelgti į tuos jums rūpimus dokumentus. Strasbūrė kovo 12 plenarnėje sesijoje aš minėjau apie įvairių, įvairius paskirimus ir taip pat į įvairius perkelimus e, e, darbuotojų. Kalbėjau apie tai, kad kai kurie yra perkelti arba paskirti be procedūrų ir taip pat aš minėjau ir procedūras, kai, du, kai buvo paskirti du pavaduotojai, generalinio sekretorio pavaduotojai, taip pat e, generalinio direktorato du e, generalinio direktoriaus pavaduotojai. Ir mes tai padarėme, kad komisijos tarnybos veiktų kuo sklandžiau. Man labai svarbu užtikrinti, kad procedūros būtų vykdomas pagal tarnautojų statutą ir pagal mūsų veiklos taisyklės ir užtikrinti, kad būtų laikomasi tų nuostatų. Statuto nuostatos, dėl kurių susitarė parlamentas ir taryba, ir kurios yra privalomos visoms institucijoms, yra pakankamai aiškios. Būtent, kad kiekviena institucija turi turėti teisę ir turi laikytis prievolės paskirti pačius kvalifikaus, pa, kvalifikuočiausius kandidatus, kad būtų naudinga ir vienai, ir kitai institucijai. Tiesiog nenorėčiau leistis į detalės, pavyzdžiui, ką reiškia perkelimas ir kuo skiriasi tiesiog paskirimas po konkursų paskelbimo. Pagal statutą mes turime teisę pasirinkti Komisija gali, kaip ir kitos institucijos, arba perkelti asmenį iš vienos pareigybės į kitą laisvą vietą arba gali mm, paskelbti vidaus arba išorės konkurso, konkursą. Per šios komisijos veiklos laikotarpį kolegija nusprendė 32 atvejais tiesiog sprendimu perkelti asmenis į kitas pareigybės, pavyzdžiui, iš generalinio direktorato į kitas e, pozicijas, bet į tas pačias vadybos pozicijas kitame padalinyje. AD 15 ir 16 generalinių direktorių arba jų pavaduotojų pavaduotojus mes paskyrėme kaip e, konsultantus. Taigi tokių yra 60 pagal statuto 7 straipsnį, mes tiesiog perkelėme į kitas pareigybės. Čia nieko ypatingo, nieko nelegalaus. Nei kitos ES institucijos, nei nacionalinės e, ministerijos ir administracinės struktūros nepažadė statuto reikalavimų. Visada mes tą atsakingą komisarą paklausdavome, ar jisai sutinka su tuo perkelimu. Taigi labai svarbu, kad būtų vykdomos numatytos tos pareigybos užduotis ir taip pat norėdami sutaupyti laiką, turėjome pasirinkti tinkamiausią asmenį tinkamiausiai pareigybei. Kai dirbau energetikos komisaru, tuomet aš perkeliant gavau į savo direktoratą, to, iš agri direktorato vieną direktoriumi, kadangi labai skubiai reikėjo paskirti direktorių vidaus rinkai ir infrastruktūrai koordinuoti, laiku radome tinkamą kandidatą, tinkamą, ir, o mūsų generalinis direktorius tuomet eh, Restory tapo taip pat perkeltas į kitą generalinį direktoratą ir tapo generaliniu šio direktorato direktoriumi. Taigi tuo metu aš taip pat prieimiau du labai svarbus savalaikius sprendimus dėl perkelimo. Pastarosiomis savaitėmis vis buvo klausima, ar komisija ir aš konkrečiai buvome įsitraukę į šitos procesus ir ar žinojome visą informaciją. Aš rengiant visą tą perkelimų ir paskirimų paketą, visą tą pasiūlymų rinkinį, dalyvavau pasitarimuose ir mes įvertinome įvairiausius aspektus profesinę patirtį, taip pat patirtį konkrečioje, konkrečioje pareigybėse, taip pat įvertinome ir lyčių lygybės užtikrinimo e, prievolę. Taigi aš nuo pat pradžios dalyvau šios procesuose, aš kalbėjusi su tais uh, komisarais, taip pat su visais kandidatais kalbėjausi ir tik po to, prieš galutinį komisijos sprendimą, kaip ir kolega Timmermans, informavome e, pirmininką apie italiano išėjimą ir taip pat apie naujo generalinio sekretoriaus paskirimą. Rengiant visus šiuos pasiūlymus ir pritarius atitinkamo direktorato vadovui ir mano siūlymu bei komisijos pirmininko sutikimu, buvo paskirtas generalinis sekretoras, man pritarus ir vienbalsiai buvo priimtas kolegijoje šitas sprendimas. Taigi, tai buvo visos kolegijos sprendimas, kolegijoje neatsirado prieštaraujančiųjų. Aš manau, kad mes tinkamai įverdinome kandidato tinkamumą ir laikėmės procedūrų, visą apimtimi, o tai reiškia, kad mes laikėmės ne tik tai nuostatos raidės, bet ir šitos nuostatos turinio. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų, kad šiandien pasibaigus mūsų diskusijoje jūs patikėtumėte, kad mes niekaip nepažydėme statuto reikalavimo. Ačiū komisarui. Valery Montebello, parlamento teisės tarnybos atstovės paprašiau, koks yra septinto e, valstybės tarnautojų statuto straipsnio uždavinys arba kokia paskirtis. Merci, Madame la Présidente. Merci d'avoir invité le... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, dėkuoju, kad pakvietėte teisinę tarnybą. Aš turite galimybę mums taip e, išsakyti nepriklausomą objektyvę nuomonę. Visų pirma, noriu pasakyti, kad na, viskas nėra taip paprasta. Aišku, yra ir statutas, ir um, jurisprudencija taip vadinama, teismo sprendimai ir visą tą, aišku, reikia derinti tarpusavį. Čia mes atsidūrėme situacijoje, kuri yra, na, tarnautojo perkelimas. Kas nusprendžia, iškelt kandidatūrą, perkelti, nuspręsti dėl paskirimo. Tai yra administracinė valdžia šios institucijos ir teisėjai yra nekarta priminę, kad šiuo atveju eina kalba apie pakankamai didelius uh, sprendimo įgaliojimus. Uh, Mm, vykdant tas misijas, kuris yra suteiktos jiem, tačiau visą tai turi būti daroma laikantis e, tarnybos interesų ir mm, gal, galime kelti klausimą, kas tai yra mm, ta, tarnybos interesai. Tai yra labai svarbu, tai kas pagrindžia ar um, tarnautojo perkelimas uh, turi būti atliekamas paskelbent apie esamą laisvą vietą ar ne. Ir jeigu kreipiamas į teismą, teismas, aišku, išanalizuoja situaciją, visą materialinę pusę, bet taip pat ir aplinkybės, kad įvertintų, ar viskas atitinka statutą. Taigi, jeigu panalizuotumėm atidžiau šį perkelimą, kas yra perkelimas? Perkelimas galiausiai tai yra. Mm, E, tarnautojo perkelimas iš vienų pareigų į kitas pareigų pakeitimas. Ir jau 80 metais Kinderman prieš komisiją byloje buvo primtas sprendimas. Ir aišku, eina kalba apie perkelimą į laisvas pareigas, į laisvą postą. Statutė taip yra pasakyta ir laisvas postas, laisva, laisva pareigybė šiuo atveju yra labai svarbi savoko, nes jeigu mm, tarnautojas yra skiriamas į pareigas, tai pagal statutą yra aiškiai pasakyta, kad jis yra skiriamas tik tai užimti laisvą postą. Aišku, galime septintą straipsnį ir ketvirtą straipsnį statuto skaityti kartu ir tas laisvas postas, ar apie jį turi būti paskelbta, ar neturi būti būtinai apie jį paskelbta, čia galbūt esminis klausimas. Atsakymas taip, iš principo. Institucija kuri nusprendžia užpildyti kažkokį postą, kuomet jį mm, priima sprendimą, nes aišku, gali jį ir panaikinti, turi paskelbti apie tą laisvą postą. Ir statuto ketvirtame straipsnė yra pasakyta, kad jeigu yra pareigos e, neužimtos, tai aišku, apie tai turi būti pranešta, kuomet institucija nusprendžia užpildyti tas laisvas pareigas. Dabar ar buvo laikomas iš šio principo, na tai ir yra klausimas mė. Reikia pasakyti, kaip aš jau sakiau, čia eina kalba apie objektyvę nuomonę. Tai Taip, nestatute yra mm, kitur, tai yra teisingumo teismo a, sprendime a, apibriešta Ir mes išanalizavome 75 perkelimo kitas pareigas atvejus ir iš tikrųjų galima mm, tarnautoją pareigūną perkelti ir nepaskelbus apie laisvas pareigas, nepateikus viešo skelbimo, jeigu yra. Tai kuomet tarnautojas yra paskiriamas į pareigas kartu su postu. Taigi, tarnautojas gali būti perkeliamas kartu su savo pareigybėmis, gali būti taip, kad išeina tarnautojas kartu su savo pareigomis ir kuomet yra iš naujo paskiriamas į tas pačias pareigas, yra pribotos tos aplinkybės ir teisėjas sako, kad tas perkelimas turi būti pagrystas tarnybos interesų, dėl tarnybos interesų. Tai reiškia, kad situacija turi būti rimta, sudėtinga ir e, daugeliu atveju skubiai spręstina, netidėliotina. Aišku, aš analizavau jurisprudenciją ir šį savaitgalį aš labai daug dirbau rengdamas į šiam posėdžiui ir radau apie 75 teis, teismo sprendimus dėl pareigūno paskirimo į, į postą su savo pareigomis. Ir čia uh, yra teisėjo trimis atvejais priimtas sprendimas. E, tarnautojas yra perkeliamas į um, pareigas, kuomet situacija yra sudėtinga, kuomet yra įtampa darbe, pavyzdžiui, ir uh, Ir čia paminėtas BN prieš parlamentą e, sprendimas, kuomet tarnautojas kreipėsi dėl pagalbos, kadangi tai buvo priekabiavimo darbe atvejis. Kita situacija, kur, kurią randame įvairiuose teismo sprendimuose, kuomet tarnautojas yra perkeliamas į pareigas, kuomet yra kažkoks uh, netitikimas e, pareigybių, kuomet e, nebuvo įvykdytos kažkokios tai pareigos, yra kokių tai problemų vykdant savo pareigas, tai tuomet yra priimamas sprendimas e, ir, ir po to į tas tarnautojas gali būti atgal priimamas į, tą, į tas pareigas. Taip pat yra, kuomet reikalinga reorganizuoti kažkurią tarnybą, kadangi ji neveikia efektyviai ar optimaliai, tuomet uh, Mm, teisėjas e, labai atidžiai išanalizuoja, kas yra tarnybos interesai ir atsižvelgia į tai, kokias funkcijas reikia vykdyti, atsižvelgia į tai, koks yra posto, kokios yra savybės, kokia yra visa hierarchinė struktūra. Ir čia labai svarbu turėti omenyje Guggenheim bylą prieš komisiją. E, šiuo atveju, priimdamas sprendą dėl profesinės E, e, profesinio tobulimos informacijos salonikose, te, e, teisėjas priemė sprendimą, kad iš tikrųjų juridiškai buvo įmanoma kelis tarnautojus priimti atgal į svarbės pareigas, neskelbiant apie tos laisvus postus, tam, kad būtų galima pertvarkyti visą tarnybą. Ir iš tikrųjų vis tik tai į įprastesnė, normalesnė procedūra būtų buvusi e, skelbti e, konkursą kandidat, naujoms kandidatūroms. Uh, teisėjas galvoja, kad iš tikrųjų tarnybos interesai yra svarbiausia turėti kompetitingus tarnautojus. Ir patys kompetitingiausi tarnautojai, pasigilinkime, kas yra pasakyta statute. Statute yra pasakyta, kad reikia renkti vidinius konkursus ir teisėjas tą pasakė ir Guhenaibo byloje. Ar galima organizuoti vidinę atrankos procedūrą neskelbiant apie laisvą postą? Teisėjas sako, taip, galima, galima mm, skelbti viduje tokį konkursą dėl kandidatūros, įvertinti kiekvienos kandidatūros vertingumą pagal nuopelnus ir paskirti patį galiausiai kompetentingiausią asmenį, kuris galėtų vykdyti tas pareigas. Taigi aš noriu pabrėžti, kokia yra mūsų rezumė, kad septintos straipsnio principas ir perkelimas į kitas pareigas, e, skelbiant ar neskelbiant apie laisvą postą, e, teismas yra prieėmęs sprendimą, kad jeigu um, tarnautojas yra perkeliamas su savo pareigomis į kitą postą, tai um, turi būti e, tarnybos interesų tikrai labai didel, rimtas pagrindas priimti tokį sprendimą. Ačiū už informaciją už jūsų išvadas. Iš tikrųjų būtų geriau, kad būtume gavę jas anksčiau. Iš to tų atsakymų mes supratome, kad tokio reiškinio dar nėra buvę. Taigi dabar pradėsime diskusiją. Kiekvienos frakcijos vardu jūs galite kalbėti penkias minutės, o tas penkias minutės reikštų, kad jūs galite pateikti ir klausimą ir tikėtis per penkias minutės gauti ir komisaro atsakymą. Savama. Thank you, Chair. <clears throat> There has been a lot of talk. Buvo daug kalbėta ES burbulė ir žiniasklaidoje ir buvo išsakyta daug susierzinimo. Taigi akivaizdu, kad mums reikia išvalyti tą susikaupusi e, negerą požiūrį. Todėl noriu padėkoti Oting, komisijos nariu Otingeriu, kad atėjo čia į komitetą, kad viską išsiaiškintume, išsklaidytume tas negeroves. Bet kitas dalykas irgi yra aiškus. Reikia visiško skaidrumo ir turime būti labai atidus užtikrindami sažining, sažiningumą visais atvejais, ES institucijose, ypač kai tai kalba eina apie aukščiausius postus. Taigi šiuo atveju, kalbant apie pono Selmairio paskirimą, turiu klausimą, ar jo paskirimas nepažeidė šio poreikio viską tvarkyti sąžiningai? Tikrai stigo skaidrumo jo paskirimo procese. Sažiningumas ir skaidrumas kartais sutampa, tai tačiau ne, tai nėra tas pats dalykas. Ar, ar dėl vienos aplinkybės atsirado ir, ir kita situacija? Būtent tai mes čia šiandien ir bandome išsiaiškinti. Todėl komisijos narėjo Tingeri turiu du klausimus ir štai koks mano klausimas jums. Ar, laik, ar buvo laikytasi visų, absoliučiai visų egzistuojančių taisyklių, galiojančių taisyklių ir ar tikrai procesas buvo visiškai teisėtas? Uh, Kitas man svarbus klausimas yra štai koks, kaip jūs, komisijos narys atsakingas už personalą, vertinate šį procesą? Ar viskas vyko sklandžiai? Ar viskas vyko taip, kaip ir turėjo būti? Ačiū. Komisarė, trys minutės atsakymai. Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren, ähm, in gründlicher Prüfung aller Verfahren. Mes tikrai įvertiname visus procedūrų etapus. Ir esame įsitikinę, kad mes tinkamai laikėmės visų nuostatų. Tos nuostatos, kurias surašėte, patvirtinote jūs, buvo įvertintos ir buvo dar kartą buvo tinkamai pritaikytos. Tačiau kita vertus, čia mes susidurime ir su politinio nesatsakomybės klausimu. Visada galima ką nors padaryti geriau. Ypač vėliau. Vėliau visada esame protingesni. Pradėkime nuo komisijos. Kai mes sekmadienį ryte parengėme jūsų atsakymus į klausimus. Jūs tiesiog e, galėjote įvertinti procedūras ir atlikti apskritai mūsų atsakymų vertinimą. Tiesiog Vienas iš e, atstovų tiesiog negalėjo įvertinti, ar komisija laikėsi tų nuostatų. Tačiau mes neturime vertinti patys save. Jūs patys turite pasakyti, ar ir kaip buvo pažeistos tam tikros nuostatos. Jeigu tai būtų, tai mes galėtume giliau vertinti situaciją. Žinoma, kita vertus, dirbant politinį darbą reikia būti pasiruošus kritikai iš visuomenės pusės. Tai pasakytina ir apie jūs, ir apie mus, tačiau kita vertus teikti parlamente, kad galima pasukti tas nuostatas vienaip ir kitaip, arba netgi išvelgti kokį nors diskriminavimą, kaip tai buvo pasakyta parlamento plenarnėje sesijoje, tai mes nenorėtume priimti nei e, iš parlamento, nei iš komisijos tokių prieštaravimų. Tiesiog mūsų teisiniu var, e, vertinimu mes laikėmės labai tikslių procedūrų. Ajalė e, Zandar. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariui Otinger už tai, kad sureagavo į mūsų prašymą ateiti. Norėčiau e, pasakyti štai, ką, kaip jūs ir sakėte, galiojančių teisų taikymas E, tiesiogiai ir įstatymo dvasia. E, jau keletą savaičių svarstama, viskas buvo gerai ar blogai. Ir, ir rimtai manome, prieinam išvados, kad, kad nebuvo laikytas įstatymo dvasios. Ir norėčiau aptarti tris esminės temas apie tai kalbėdama. E, ponas Junkeris, komisijos vadovas, atrodo, iš pat pradžių apie viską žinojo ir atėjus laikui jis pranešė apie, jam buvo pranešta apie į, į nutikusius pokyčius, tačiau Italianer informavo pirmininką 2016 pradžioje, nenurodoma data konkreti, apie savo ketinimus Ir neaišku, ar e, ponas Junkeris žinojo prieš tai, prieš vasario 20-ąją, kad ponas Italianer rengėsi pasitraukti iš savo posto. Kaip ten bebūtų, mastant apie tai, e, bandant įvertinti įstatymo raidę ir dvasę, e, nagrinėjame šią informaciją. Ta pati pasakyčiau ir apie. E, generalinio sekretoriaus, pavėliau tapusio generalinio sekretoriaus dalyvavimą posėdžiuose, tai tikrai mums nepadeda prieiti išvados, kad užtikrinta buvo lygybė ir buvo laikytasi visų taisyklių. Kita kandidatė, kuri pasirodė, kuri dalyvavo, staiga prarado norą, pakeitė ketinimus veikiausiai ją atkalbėjo nuo jos ketinimo. Norėjau paklausti, kodėl ir kaip jie atsisakė savo kandidatūros. E, ir galiausiai e, pavardžių kandidatų sąrašas, kurį matėme, matome, kad kai kurie generaliniai direktoriai priešinosi, kad jie netgi buvo jautėsi pažeminti dėl to, kas įvyko. Norėčiau paklausti, kaip galima būtų pakeisti šias procedūras, kuomet e, vyksant tokiems pokyčiams, kuomet viskas turi būti skaidriai, e, užtikrinant lygias galimybės, kad taip nenutiktų ir kokius pasiūlymus rengėtės pateikti, kad taisyklės būtų pagerintos, patobulintos, kad tik ne, ne tik tam, kad būtų laikomas įstatymo griežtai, bet taip pat ir būtų užtikrinama įstatymo dvasia. Ir galbūt peržiūrėdami 20 straipsnį galėtume peržiūrėti generalinio sekretoriaus, sekretoriaus įgaliojimus iki e, pono Junkerio komisijos kadencijos pabaigos. Ich habe einen Punkt noch nicht äh, verstanden, deswegen. Vieną aspektą aš nesupratau, todėl nelabai nelabai supratau, kažkokius kalbė, minėjote partinius e, susitikimus, susirinkimus, posėdžius. Man nieko apie tai nežinoma. Ypač kai kalbame apie šitą visą pasiūlymų dėl pareigybių rinkinį. Nežinau, kokiuose politiniuose susirinkimuose tai buvo aptarnėjama generalinio sekretoriaus e, pavaduotoja. Ji e, tiesiog dalyvavo konkurse, kuris buvo paskelbtas. Ji dalyvavo gebėjimų vertinimo centre, atrankoje, o po to pati atsėmė savo kandidatūrą. Ar, nežinau, ar kas nors generalinio sekretoriaus nuostatos galėjo pasikeisti kaip nors. Dėl to nieko negaliu pasakyti, kadangi ir taryboje, ir parlamente, ir komisijoje mums visiems e, gali atsitikti, kad e, kas nors nebedalyvauja. Jūs sakėte, kad raidės buvo laikomasi. Jeigu jūs tai pripažįstate, tai jau aš esu patenkintas. Pirmiausia, mes konstatuokime, ar buvo laikomasi teisinės nuostatos raidės, kadangi įstatymo nuostata ir susideda iš e, raidžio, raidės ir teksto turinio. Pirmiausia, mes e, turime išsiaiškinti, e, kad nuostatos susideda iš raidžių, žodžių, sakinių ir turinių. Taigi jau buvo, jeigu jau buvo laikomasi tos raidės, tai jau gali būti nuginkluoti tam tikri priekaištai. Kita vertus, tų nuostatų dvasia arba turinys nebuvo visiškai tinkamai taikytinas, taikytas, galbūt pusiau buvo laikomas jo. Dabar vėl, kas yra pusiau, kas yra pakankamai, reikštų, kad mes pradedame šiek tiek filosofuoti. Pirmiausia, mes turime išsiaiškinti, kiek skiriasi raidė nuo to teksto dvasios. Taigi tas ta atskirtis tarp raidės ir nuostatos dvasės man kaip teisininkui taip pat yra labai sudėtingai aiškinama. Čia mes susidarėme su Europos teisės aktu, e, su ES tarnautojų statutu ir todėl, ko gero, jūs turėtumėt pasakyti, kuo skiriasi šita raidė nuo dvasios, kurią jūs suformulavote, kurdami šitą tekstą ir pasakykite, kur tai yra padaryta. Svarbiausia, kad būtų metu laikomas įstatymų ir aš norėčiau žinoti, kas nutiko 2018 pradžioje, kuomet ponas Italianer informavo poną Junkerį, kad e, jis rengėsi pasitraukti iš generalinio sekretoriaus posto. Ir, jeigu, ir ar ponas Junkeris kalbėjusi su savo tar, kabineto vadovu tuo metu? nes toje įvykių grandinėje užsimesgė interesų konfliktas, o, o politinius partinius susitikimus minėjau dėl to, kad apie tai buvo kalbama APP e, posėdėje ir, ir tas klausimas buvo iškeltas. Ir norėčiau, kad jūs patikslintumėte, paaiškintumėte, ar ponas Italianer iš tikrųjų informavo poną Junkerį 2016 pradžioje, jei taip, kada tiksliai, ir ar komisijos pirmininko te, kabineto vadovas su ta informacija susipažino prieš vasario 20-ąją, kuomet ir įvyko visi šie įvykiai. Nes m, mm, informacijoje, kurią gavome, nėra nurodote, kai buvo priimti sprendimai ir įdomu, kodėl ar netyčia buvo pamiršta ta informacija. Uh, Ir svarbu, taip pat norime išsiaiškinti, ar, kad, ar tikrai niekas iš komisijos mums nemeluoja. Ar Junkerio kabineto vadovas tikrai neturėjo tos informacijos. Zabitė. Komisaras. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai ir kalbėjęsi su įvairiais asmenimis ir domėjęsis tą man prieinamą informaciją apie vykusius procesus, manau, kad e, situacija štai kokia. Pagrindinis kandidatas Junkeris kažkada buvo kandidatas į komisijos pirmininkus. Reiškia, buvo su buvo sukurta, sudaryta atitinkama parengiamoji e, komanda, kuri rengia naujosios komisijos sudėtį. Po to jau turėjo būti e, pasiūlyti kandidatai iš valstybių narių. Po to kiekvienas kandidatas buvo įvertas pagal tai, kokioms pareigoms labiausiai tinka kai, kurie, kai kurios valstybės narės galvoja, reikia pasiūlyti moterį, kadangi parlamentas labai norėtų, kad būtų kodėl moterų kandidačių. Tuomet mm, dar nebūdamas, dar nebūdamas komisijos nariu, komisijos būsimasis pirmininkas turėjo pasirengti, atrinkti tuos kandidatus. Ir tuomet generalinis sekretorius buvo tos komandos vadovas ir jisai turėjo parengti visą struktūrą. Tačiau pavaduotojas tuomet pasakė, kad jis apskritai jau rengėsi išeiti ir todėl, norint užtikrinti darbų testinumą, buvo logiška taip pasielgti. 2015 metais Panašiai kaip dabar vasario mėnesį buvo pristatytas vienas kandidatas įvertinti, Kestindai. Ir jinai tiesiog pasakė, kad dabar pasinaudos progą ir tiesiog išeis iš generalinio sekretorijos posto. Žinoma, pirmininkas Junkeris priėmė tą atsistatydino ir tuomet tarėsi su savo kolegomis, kas galėtų perimti šitas pareigas. Ir tuomet buvo nuspręsta, kad e, vyriaus, vyresnįjį vadybininką italijano iš kom direktorato būtų verta perkelti į generalinį direktoratą. Taigi tą pačią dieną komisijoje ir buvo pasirinkta. It, italijano tuo metu jau buvo pasakęs iš pat pradžių, kad jisai tiesiog nenori dirbti visą kadenciją, kadangi jis nori išeiti iš tų pareigų truputį anksčiau. Todėl buvo susitarta dėl dviejų ar keliarių metų kadencijos. Per tą laikotarpį komisijos pirmininkas nekarta teiravosi, prašė jo pasilikti. Jis tiesiog prašė galbūt netgi pasilikti iki kitų metų rudens, iki šitos kadencijos pabaigos. Tačiau šitie bandymai tęsiasi iki paskutinių šių metų sausio mėnesio dienų. Jie susitiko ne kartą, vieno arba kito iniciatyva vyko dažnai. Ir kažkada vis dėlto tapo aišku, kad komisijos parengtas pasiūlymų rinkinys turi patekti į kolegiją. Tiesiog reikia apsispręsti, ar italiano liks ar neliks. Tada jis tiesiog pasinaudojo progą ir pasakė, kad jisai neliks. Tada Junkeris turėjo apsispręsti, ką, kuo pakeisti italiano. Ir jisai nus, nusprendė, kad Selmayeris yra geriausias kandidatas. Jis buvo tuo įsitikinęs pasveręs įvairiausius argumentus, įvertino asmenį, jo profesinius gebėjimus ir tada likus dienai iki kolegijos sprendimo, turėdamas omenyje, kad italiano išeina iš darbo ir kad jis tiesiog ir kad jis Junkeris pasiūlys Selmayr ir Timmermans kaip pirmasis komisijos e, vicepirmininkas, patikimas, svarbus mano partneris, buvo informuotas. Ir tuomet vasario 20-osios vakare, kai aš pristačiau šitą pasiūlymų rinkinį dėl pareigybių ir kuriame buvo nurodyti įvairiausias kandidatai dėl perkelimo, dėl paskirimo ir tuo metu dar kartą buvo informuota, kad Italiano išeino ir kad Selmajeris yra siūlomas į šitas pareigas. Tiesiog nieko daugiau negaliu pridurti. Tiesiog norėjau paaiškinti, kokiais etapais vyko šitie visi procesai nuo pat komisijos sudarimo dienos. Ponas Vistisen, ačiū. Noriu padėkoti komisijos nariui už tai, kad sutiko atsakyti į mūsų klausimus šiandien. Kai kalbame apie tai, kaip tai pirimama visuomenė ir pats komisijos narys tai komentavo, po to, kai atsintėte mums atsakymus e, komisijos pranešėjos spaudai e, pavaduotojas, e, Twitterio e, e žiniasklaidoje parašė, kad dabar yra tinkamas laikas apie tai mąstyti ir tai apgalvoti. Atrodo, kad komisija elgėsi gana arogantiškai šioje situacijoje. EKR vardu turiu pasakyti, kad apgalėstavome dėl to, kad nei šiandien, nei plenarinėje sesijoje ponas Junkeris ne, ne, ne pats neatvyko to klausimo aptarti. Kaip jūs sakėte, jeigu jau siekiate užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų, tai neturėtų būti taip sudėtinga. E, užduosiu kitokį klausimą, nes prie įstatymo dvasios įgyvendinimo mes ne, niekaip neprieartėjame. Taigi noriu jūsų paklausti visų pirma štai ko. Kalbant apie poną Selmairį, kaip jūs manote, kaip tai keičia visuomenės e, požiūrį į komisiją? Aukščiausio rango valstybės tarnautojas Europos institucijų dalyvauja partijų e, susirinkimuose, kurių nariu esate jūs ir ponas Junkeris. Uh, Ar tikrai tai geras būdas, geras metodas stiprinti visuomenės pasitikėjimą e, komisijos e, e, Europos tarnautojai, tarnautojais. Pats, pats Junkeris sakė, kad jeigu ponui Selmayeriui teks pasitraukti, jis pasitrauks. Na, aš gerbiu tokį teiginį, bet noriu paklausti, ką konkrečiai tai reiškia. Uh, Ar tai reikštų, kad... A, ir pats Junkeris atsistatydintų. K ką tai reiškia? Ar, ar visi komisijos nariai atsistatydintų ir kaip suvokti tokius pasisakymus? Gestatten Sie mir zu zwei wichtigen. Aš aiškiai atsakysiu į du jūsų klausimus. Pirmiausia, norėčiau, aš atvykau pas jūs, kadangi laikau tai labai svarbiu ir savalaikiu e, dalyku. Tiesiog norėčiau savo. Tiesiog patvirtinti, kad mes e, išanalizavome profesionaliai ir teisiškai visą situaciją ir mes esame nusiteikę atsakyti jūs visus klausimus ir čia, ir dvišalių pagrindų, ir raštu. Šitą Aš taip pat skaičiau apie tuos partinius susitikimus. Prieš vadovų tarybą įvairios partijos, jų atstovai susirenka. Josef Dol, jūs prisimenate jį kaip parlamento narį ir jis yra buvęs partijos pirmininkas, taip pat Tajani, parlamento pirmininkas ir prezidentas Junkeris ir Tuskas visi tiesiog yra lydimi į tarybos pastatą, lydimi darbuotojų. Ta ketvirtadienį buvo sprendžiamas klausimas dėl to, kaip bus reaguojama į Junktinių Amerikos valstijų paskelbtą informaciją, kad jos numatys papildomus muitus mūsų prekiams. Todėl Celmajer buvo tas profesionalas, kuris buvo tarybos pastate, tačiau jis nedalyvavo APP partijos e, posėdėje. Tiesiog jisai buvo tiesiog už durų, šalia to, tos salės, kurioje posėdžiavo ES vadovų taryboje, kaip ir kiti patarėjai, neposėdyje. Tai reiškia, kad visi lydintys asmenys laukia kitose patalpose, jeigu prireiktų jų rekomendacijų arba jų nuomonės. Pavyzdžiui, Malstrom, kuri buvo e, Junktinėse Amerikos valstijose, taip pat yra lydima įvairiausių padėjėjų, kurie padeda jai susiorientuoti, kaip reikėtų ES e, taryboje reaguoti į tuos muitus. Tiesiog tai yra reikalinga, kai būtina pasitelkti profesionalę, greitą nuomonę, ypač kai yra pateikiamas koks nors pasiūlymas ir kai reikia greitai apsispręsti arba sureaguoti. Ką visą tai, ką visą tai galvoja visuomenė? Tačiau pacituoti. Bubble Brussels. Šita tema yra labai svarbi ir politiškai angažuotiems piliečiams ne tik Bruselėje. Iš tikrųjų, šita nuomonė nėra visiškai palankiai, galbūt netgi priešingai. Tačiau aš manau, jeigu mes visi būtų norėję, būtume norėję, kad šitas vertinimas būtų buvęs kuo objektyvesnis arba palankesnis, tai mes tikriausiai patys būtume įvertinę, kaip, reik, kaip galėjome pasielgti konkrečių atvejų. Ačiū komisarui Gebrandė. Ja, <clears throat> dank u wel, voorzitter. Um, op basis van alle commentaren. Ačiū, pirmininkė. Įvertinus visus uh, komisijos atsakymus, kurias išgirdau iki šiol. Turiu pasakyti, kad per paskutinės savaitės ir mėnesius mes stebim tarsi piesę, kur, kurią, um, kurią scenarijų parašė Junkeris ir Selmayer. Niekas to scenarijaus savo akimis nematė, bent jau Taip atrodo ir ypač žiūrint į kitų galbūt komisarų pasisakymus, bet tai tikrai jau peržengė um, politinio e, integralumo ribas. Visi tikrai laikosi to scenarijos akivaizdu, bet po, iš pat pradžių, bet um, po to visas pasaulis tarsi užgriuvo jūs ar ne, parlamentas, žiniaslaida ir jau tada nebeįmanoma palaikyti to scenarijos. Taigi iš tos informacijos informacijos, kurią mes gauname, tai yra e, toks politinis administracinis perversmas, tarsi labai kruopščiai e, surežisuotas. Ir aš, aš, aš, aš suprantu, kad, inform, kad ponas Junkeris e, tą informaciją dėl mm, Lenerio pastraukimo pasidalijo su Salmariu, bet tikrai nepasidalijo su komisaro Oettingeriu. Ar čia, nežinau, koks tai yra tas nepasitikėjimo ženklas, ar, ar ar kaip e, atžvilgiu to komisaro, kuris yra atsakingas už administracinius klausimus, kaip taip yra, kad ir prieš dviejus metus jūs nieko nežinote apie Salmairį ir, ir, ir e, Junkeris iš pat pradžių pasakė, kad jis nori turėti politinę komisiją, kuris, kuri priimtų politinius sprendimus ir panašu, kad Salmario paskirimas yra politinis sprendimas. Bet aišku, politiniai sprendimai turi padarinių ir iš tikrųjų tie padariniai bus milžiniški. Visą Europos Sąjungos reputacija labai smarkiai nukentėjo dėl tokio paskirimo. Um, kaip reakcija mūsų klausimus mes girdim tarsi tokį visišką neigimą, kad tarsi niekas nevyksta, bet supraskime, kad tai baisų mes šešėlį, ypač turint omenyje kitų metų parlamento rinkimus, tai aš noriu paklausyti, kaip visa Europos komisija dabar ištaisys tą žalą, kuri yra padaryta, nes tikrai to žalos taisymo labai reikės. Komisaras. Procedūras. Tai yra ES teisės aktai, būtent kuriuos priėmė ir viešuosiuose svarstymuose, be kita ko, Europos parlamentas. Ir tas statutas, jo nuostatos taikomos visoms institucijoms. Antra. Apie ne, nekalbėčiau apie valstybės perversmą, kas yra susipažinęs su tuo reiškiniu. Ir kai varto istorijos vadovėlius, tai supranta, kad pastaraisiais šimtmečiais e, tiesiog e, valstybės pervesmas atrodo kiek kitaip. Todėl šitą formuluotę man nepriimtina. Trečia. Komisijos pirmininkas Junkeris mane informavo ir paprašė susipažinti su kandidato tinkamumu įvertinti jį pareigoms. Jeigu aš nebūčiau padaręs, tai aš nebūčiau pateikęs šio pasiūlymo ir kolegijai. Jeigu Timmermans taip pat būtų turėjęs kokios abejonių dėl profesionalumo, jis nebūtų pritaręs šiai kandidatūrai, kadangi aš šitą kandidatą pažinojau iš kasdienės veiklos aštuonerius metus, būtent taip apsisprendžiau ar tai reiškia, kad mes nepasitikime jumis? Jeigu aš anksčiau būčiau sužinojęs apie italiano pasitraukimą ir jeigu pirmininkas būtų žinojęs apie būsimą kabineto vadovą ir jeigu apskritai būtų kaip nors e, nutekėjusi kokią nors ypatingą informaciją, tai aš tikrai nebūčiau siūlęs tos kandidatūros. Pirmiausia, buvo apsispręsta dėl dalykinių savybių. Kartu tai buvo ir politinis sprendimas, kadangi komisijos pirmininkas reik, pirmininkui ypatingose pareigose ir ypatingomis politinėms užduotims vykdyti turi turėti patikimą asmenį. Ir turi tikėtis, kad jisai išmintingai vykdys jam numatytas pareigas. Jeigu jūs teigiate, kad mes melavome kaip Trumpas pateikdami atsakymus, tai ko gero, tai netiesa. Trumpas, visiškai jo veiklos stilius yra ne, nepriimtinas mūsų komisijos veiklai, jau pradedant e, e, nuo jo plaukų spalvos. Tiesiog jūs pateikdami klausimus turite orientuotis į raidę, į turinį, į nuostatos dvasę. Ir šiuo atveju aš neturiu kito, mm, kitos galimybės, kaip paprieštarauti dėl jūsų kaltinimų, neva mes melavome. Varsas. Rutinger, jūs beseft blijkbaar niets, welke. Ačiū pirmininkė. Pane Otingeri, panašu, jūs nesuprantate, nesuvokėte, kokia žala yra padaryta komisijos reputacijai dėl pasirinktos procedūros. Visa ta procedūra, kaip mes aiškiai iš jūsų atsakymų matome, tikrai buvo neskaidri. Uh, Mm, teoriškai mm, generalinis direktorius ir jo pavaduotojai, generalinis sekretorius, jo pavaduotojai galėjo būti paskirti ir vadovantis atviras skaidrė procedūra pagal, regla, pagal taisyklių 39 punktą, bet jūs pasirinkote kitokį variantą. Ir kai ponas Italienė informavo, kad jis išeis į pensiją 2018 pavasarį, viskas buvo aišku, bet apie tai žinojo tik tai Junkeris ir Salmaris argi nebūtų buvę geros vadybos pavyzdys visų pirma jūs informuoti um, pačioje pradžioje, kai tik tai ponas Italijaneris e, paskelbė savo planus 18 e, vasarį ir ponas Arbrandi klausė, ar, ar, ar jūs nelaikote to mm, nepasitikėjimo e, išraišką jūsų atžvilgiu. Tai kuomet italieneris pareiškė, kad jis 18 pavasarį pasitrauks, tai mm, jūs turite būti informuotas, ar jūs atingridinė sutiksite su tuo, kad visas Salmario paskirimas, visa procedūra buvo tiesiog skirta tam, kad jis patektų į saugų politinį postą, uh, ir būtų tiesiog apsaugotas tuo momentu, kai ponas Italianeris pasidraus. 2018 vasarį e, Junkeris pasinaudo 7 straipsnių paskirti generalinį sekretorių naują pagal tarnybos interesus. Ir štai tik girdėjome iš parlamento teisinės tarnybos, kad tai yra įmanoma padaryti, perkelti asmenį iš vienų pareigų į kitas, kuomet tai tarnauja tarnybos interesams, tačiau tik tai mm, e, rimtoje skubiai spręstinoje situacijoje. O kas buvo tokio rimto, tikrai e, labai skubiai spręstino šiuo atveju vasario 23 dieną, ką reikėjo būtinai padaryti, o ne palaukti vasario 28. Nors ta, e, net jeigu tas postas ir, ir nuo kovo pirmos laisvas vis tiek turime, tas keturias savaitės buvo galima panaudoti dėl laisvo posto paskelbimo. Buvo galima ir per tris savaitės vis, visą procedūrą į, įvykdyti. Ir buvo galima palaukti ir iki balandžio pirmos dienos, kuomet Knas Ranlianer tikrai išeina į, į, į pensiją. Tai aš nežinau, ar e, komisarė yra tik kažkokios avys, ar čia yra kažkoks tai atvejis, kuomet uh, per devynės minutės klausimas išspręstas, viskas padaryta, sutvarkyta, Junkerio diktatūra čia tokia. Komisaras. Ar Junkeris neturėjo pareikšti man nepasitikėjimą? Aš apskritai negaliu pasakyti, kas manim pasitikė. Diena prieš aš galėčiau, būčiau, būčiau galėjęs tiesiog jam pasiūlyti neteikti tos kandidatūros ir tai būtų, nebūtų buvę padaryta. Ir tai nebuvo visiškai netikėtas dalykas, tuo labiau, kad tai buvo perkelt, tas asmuo buvo perskelta, perkeltas į vyriausiojo vadybininko pozicijas. Situacija panaši kaip ir italijano atveju. Taip pat be konkurso. Tuomet vakare prieš komisijos kolegijos posėdį 8 val. 15 sužinau, kad ankstesnis e, tarnautojas išeis į e, pensiją ir tuomet buvo priimtas sprendimas e, pasiūlyti italiano. Ir tai buvo padaryta kolegų ir aš jiems pritariau. Aš nežinau, ką jūs turite omenyje tą tokią saugią poziciją. Kai kalbame apie Selmayr kai kalbame apie labai svarbę generalinio sekretorio pareigybę, neturime turėti omenyje, kad, niekas, kad kažkas yra amžinas, kad jis yra netleidžiamas. Žinoma, kita komisija gali pakeisti tą asmenį. Kalbėti apie kokią nors diktatūrą, Junkerio diktatūrą komisijoje, nekalbėčiau aš bent jau taip. Jis komisijoje pagrindė, kodėl jisai sutinka su tuo, kad Italiano vis dėlto pasitraukė. Ir dėl to nesubėjo nei vienas kolegijos narys. Kai kalbame apie ministrą, apie kokį nors sunkę svorį kuris galėjo paprieštarauti e, komisijos pirmininko siūlymui. Jeigu koks nors sunkias svoris būtų paprieštaravęs, tikrai nebūtų buvo priimtas tas sprendimas. Norėčiau pasakyti, kad generalinio sekretoriaus pareikybės būtų buvusios viešai paskelbtos, tai nebūtų kilę tokių konfliktų ir taip toliau. De Jong. Dank u wel, voorzitter. Ik zou willen beginnen om een reactie. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu paprašyti e, reakcijos į pono Salamairio padarytą pareiškimą. Jis pasakė, kad prieš kalėdą žinojo, kas įvyks. Tai jis pats buvo Junkerio informuotas, kad įvyks tas pasikeitimas, kad Junkeris laiko jį Somairį tinkam asmeniu pakeisti italianerį. Tai Ir komisijos atstovas spaudai e, patvirtino tą informaciją. Čia ne kažkur iš žiniasklaidos tokia žinutė. Tai prašau e, sureaguoti į tą momentą. Kitas dalykas. Uh, Mm, sakėte, kad nėra jokių e, nusiskundimų personalo, tai reiškia, kad personalas nėra pasipiktinęs tarsi tuo, bet tai tikrai labai formalus toks pareiškimas, bet pavyzdžiui, profsąjungos demokratija yra pareiškusios, kad yra didžiulis nepasitenkinimas e, komisijų ir jis yra puikiai jaučiamas. Uh, yra ir, ir iš tikrųjų reik, aiškus reikalavimas, kad būtų atvira procedūra, ypač kai eina kalba apie tokių postų užpildymą. Kodėl, to ne, kodėl tai nesureaguota? Kodėl staiga dabar taip mm, komisija tarsi tampa procedūrauka? Ir paskutinis dalykas komisija gal nesutinka, tačiau iš tikrųjų jūs esate politinė institucija ir jeigu jūs primate tokį e, sprendimą, kuris sukėlė didžiulį, didžiulę reakcijos bangą tarp žurnalistų, uh, Tai nežinau, ar, ar, ar kokie yra e, strategija, ar susirenks spaudos konferencijas. Tokia institucija kaip e, komisija, kur yra politinė institucija, turi suprasti, kas yra e, vieša kritika ir negalima slapstytis už kažkokių pasiteisinimų. Reikia labai rimtai sureaguoti į viešai išsakomą kritiką ir reikia pateikti žurnalistams informaciją labai rimtų būdų, o ne elgtis kaip su kokiais vaikais, atmetant jų bet kokią kritiką ir kažkokius tai pareiškimus. Tai iš tikrųjų, kaip čia yra dabar komisija e, visiškai prarado ryšį su visuomenė. E, man atrodo, kad tikrai taip yra ir komisija privalo suvokti, kas neramina žmonės. Komisaras. Kad e, generalinio sekretorio e, pareigybė buvo paskelbta. Tai buvo akivaizdu. Tačiau jūsų atveju yra kiek kitas dalykas. Vienas yra atvejais parlamente generalinis sekretorius, kitas dalykas yra komisijos generalinis sekretorius. Situacijų atlyginti tą pačią negalima. Kita vertus, dėl to pranešimo spaudai. Čia aš neturiu nieko pridurti, kadangi Selmairis buvo būsimas e, e, kabineto vadovas ir tuo metu tiesiog jis pats žinojo, jį informavo Junkeris, kad Italijano nedirbs amžinai, kad jisai iki kadencijos pabaigos anksčiau atsisakys. Ir vis dėlto iki paskutinės dienos komisijos pirmininkas dar nežinojo, bandė įtikinti Italijano, kad jisai liktų. Sekretoriatas, Italijano sekretoriatas, to, to, to, Kalvino ir aš pastaruoju metu mes darėme viską, kad išlaikytume italiano. 17 valandą aš taip pat esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir dar kartą patikinti, kad mums, man jie yra labai svarbus, kaip ir jums. Iš tikrųjų, mes nesislepiam už kokiu nors specifinių nuostatų. Aš tiesiog, aš noriu atsakyti į jūsų 132 klausimus. Tai yra teisiniai klausimai. Todėl aš turiu juos atsakyti. Atsakyti vadovaudamasis savo žiniomis ir savo teisinę patirtimi. Jeigu jūs paklausimėt, kaip aš vertinu arba kaip aš vertinu orą, tai pasakyčiau ką kitą. Tačiau aš esu čia, kad atsakyčiau su klausimus išblaškyčiau jūsų abejonės dėl teisės aiškinimo ir pritaikymo. Ir dar kartą sakau, kad šito įstatymė raidė ir dvasia buvo įgyvendintos. Aš 18 metų dirbau įvairiusių parlamento veiklos lygmenių ir vietos ir regionų lygmenių ir todėl tiesiog nevertinu jūsų nei kaip mažų vaikų, nei kaip didelių vaikų. Tiesiog aš labai rimtai vertinu jūs kaip e, visuomenės deleguotus atstovus. Taigi, taip aš jūs vertinu ir sprendžiant šitą klausimą ir visus kitus klausimus. Taigi, dar kartą patikėkite, kad aš labai rimtai vertinu šitą situaciją ir aš nesu koks nors. E, arogantiškas arba kažkur tai nusitolinęs, tačiau žinoma, aš dažnai išvykstu, vėl važiuosiu artimiausių metų į Lenkiją, tačiau tai nereiškia, kad aš nesuprantu gyventojų problemų, jų lūkesčių ir negalima sakyti, kad aš esu kažkoks tai nutolęs nuo realybės. Kitaip būtų e, tas pats taikintina jums, tarsi ir aš, ir jūs esate nutolę nuo visuomenės. Sì, grazie, Presidente. Sentendo... Eh, Ačiū, pirmininkė. Išklausęs komisijos nario pasisakymų, susidarau įspūdį, kad tas paskirimas buvo politinis. Junkeris norėjo, kad e, asmuo, kuriuo jis pasitikė, būtų tame poste ir jūs taip pat to norėjote, nes Junkeris to norėjo. Taigi tai E, buvo e, aukštų lygių priimtas sprendimas, kurį priėmė APP e žmonės, nes tai yra svarbus atsakingas postas, asmuo esanti šiame poste, atsakingas už, už tūkstančių mm, už tūkstančius tarnautojų. Kitų frakcijų, kitų partijų nariai galbūt turi kitą nuomonę apie tai, kaip viskas turėjo vykti ir kokia procedūra turėjo uh, būti taikoma. Turime įvertinti teisinius aspektus ir nežinome, ar, ar skaidrumas buvo užtikrintas, nes nebuvo paskelbta apie vak, e, laisvą postą. Galbūt reikėjo la, plačiau nušviesti šią situaciją, bet gilinantis į, pro, į procedūrą reikėtų išsiaiškinti paskirimo taisyklės. Nemanau, kad visos frakcijos laikosi tos pačios nuomonės ir pritarė išsakytai pozicijai. Šis paskirimas, kuris iš esmės buvo politinis paskirimas, juk Junkerio kalbant apie Junkerio komisiją, ar bus įmanoma pakeisti asmenį esantį generalinio sekretoriaus poste? Ar bus numatyta skaidresnė procedūra, kurioje dalyvautų ir parlamentas bei e, kitos politinės frakcijos? Ir, e, taigi, kadangi tai buvo Junkerio sprendimas ir paskirimas. Ar jūs sutiktumėt, kad tai buvo Junkerio sprendimas, ar tą sprendimą e, sankcionavo, ar, ar kitam sprendimui pri, priėmė, pritarė ir kiti komisijos nariai? Gaila, kad jo nėra čia. Kodėl? Šis komitetas negalėtų išklausyti pono Junkerio komentarų, jo nuomonės. Prašau, komisijos nariai, žodis jums. Die Paskutinis klausimas yra adresuotas jums arba jūsų biurui. Komisija atvyks į bet kokį susitikimą su bet kuo, ko jūs tikitės. Regi direktoratas kvietė mane taip pat ir užpildyti plenarinę sesiją ir aš atvykau ir šiandien, kaip sutarta, jūsų susitikimą su jumis. Jeigu kalbate apie Junkerio komisijos e, kadencijos pabaigą, tai dar turite suvokti, kad dar, dar trečdalis liko 19 mėnesių. Mes neperžengėme savo kadencijos Jeigu skaičiuotume konkrečiai, tai nuo šių metų Velykų laikotarpio iki kitų metų laikotarpio prasidės pats sudėtingiausias periodas. Ir jeigu iki kadencijos pabaigos likus metams koks nors ko, e, e, narys, aukštas pareigūnas pasako, kad jis nori atsistatydinti, tai mes turime imtis skubių veiksmų. Jeigu per tuos aštuonis mėnesius nebūtų jokio generalinio sekretorio, jeigu, pavyzdžiui, procedūros kažkaip tai užstriktų, tai komisija negalėtų veikti. Įsivaizduokite, kiek vyksta trilokų, kiek yra teisėkuros e, procedūrų, kiek rengiama teisės aktų tai suprastumėte, kodėl aš džiaugiuosi, kodėl šitas tų pareigų ėmėsi patyręs profesionalas. Salmairio aš niekad neklausiu, ar jis yra koks nors partijos narys. Aš tik tai skaičiau, kad jisai nėra mano partijos narys. Aš tai primiau domin. Jeigu aš gaunu, gaunu kokį nors prašymą įstoti į partiją, tai žinoma, aš padedu jį šaliai. Aš skaičiau, kad jisai nėra mūsų partijos narys. Jau 40 metų aš dirbu CDU ir nenoriu keisti savo partinių nuostatų. Tačiau priimdamas sprendimus aš nesilaikau kokiu nors partinių kriterijų, aš priimu sprendimus nepriklausomai ir vadovaujusi sąžiningo, korektiško vadovavimo stiklio, stiliaus. Niekada eidamas šias pareigas neketinau ir neketinu vadovautis kokiomis nors politinėmis nuostatomis, partinėmis nuostatomis. Žinoma, EPP partijoje nebūtinai aš visada buvau paklusnus narys. Junkeris, Oettinger, Timmermans dalyvavo priimant šitą sprendimą, kadangi jie pažįsta Selmairį ir pritarė šiai kandidatūrai antradienį po pietų, o ne trečiadienį ryte, kadangi Selmairis yra tikrai labai patyręs asmuo. Socialistas iš Niderlandų. Pirmiausia, mes vadovavomės e, profesiniais įgūdžiais, profesionalumu Ir aš manyčiau, kad komisija nesuklydo. Ir per likusios 19 mėnesių, manyčiau, komisija ir generalinis sekretorius tiesiog įrodys, kad nebuvo padaryta klaida. Taigi turime 19 mėnesių įsitikinti, kad mes pasirgime teisingai. Yra 15 19 mėnesių, taip pat e, laikotarpis, per kurį galbūt ir išiškės, kad ne visiškai kandidatas atitinka mūsų lūkesčių. Ne komisijos narė esame susirinkę čia, kad suprastumėme tą labai sudėtingą procesą, kurio dėka ponas Elmaris buvo nuleistas į generalinio sekretoriaus postą. Uh, atrodo, kad tas procesas buvo diskriminacinis ir buvo pažeistos taisyklės, e, kurios turi užtikrinti demokratinį procesą ir asmenų paskirimą pagal jų nuopelnus. Gal galite paaiškinti štai, ką, kaip sutarčių ant. Es veikimo sutarčių antrajame e, straipsnėje numatyta prievalio laikytis įstatymo viršenybės. Taip pat noriu priminti apie 2006 16 balandžio 13 sprendimą dėl skaidrumo. Taip pat e, parlamentas privalo e, užtikrinti visų asmenų registravimą, lobis, siek, siekiančių vykdyti lobistinę veiklą. E, to, komisija turėtų ir laikytis tokios pačios disciplinos. Sunku suvokti, kodėl jūsų komisijos kabineto narys gera valia, norėdamas tapti generaliniu sekretoriumi, neparodė e, adekvačios atsakomybės ir nebuvo paskelbta apie evakuojantį postą. Kalbėtojas kalba labai greitai. 2017 eigoje E, buvo daug paskirimų, tačiau niekas taip staigiai nebuvo paskirtas į postą kaip ponas Elmaris. Ir noriu priminti apie buvusio komisijos pirmininko pono Baroso tapimą Goldman Sachs įmonės darbuotojų. Tai tikrai e, diskredituoja komisiją. Kalbėtojas skaito. E, Ponas Selmajeris. Tikriausiai turėtų pasigilinti į tai, kokie sprendimai buvo priimti anksčiau paklausti, ar iš tikrųjų naujoji komisija siekia užtikrinti geriausius, e, tar, rūpinasi geriausiais interesais visų tarnybos ir piliečių. Mes laikėmės jūsų rekomendacijų, išeinant kokiam nors e, nariui ir turint omenyje tą darbo apimti. Tiesiog komisarams e, pratesti kadenciją dviem metams ir generaliniam sekretoriui trejiems metams. Ne viena valstybė pasaulyje nenumato tokių ilgų laikotarpių, kai išėjus iš tam tikrų pareigų negalima imtis aktyvios veiklos E, ekonomikoje, kadangi tokie ryšiai, giminystės ryšiai netaikomi Selmayeriui. Tiesiog mes pasitikime kandidatu arba kita vertus komisijos pirmininkas turi pasitikėti vieno iš svarbiausių pareigybių e, kandidato gebėjimais. Kadangi Selmairis užėmė pareigas pagal AD 15, lygį ir čia jisai toliau lieka AD15 pozicijoje, tampa jisai generaliniu direktoriumi teisiškai pagristai. Reikia pirmiausia suvokti Europos komisijos kabinetų vadovų veiklos svarbą. Kabineto vadovai tiesiog suvokia, kokia yra generalinio sekretoriaus e, pareigybės reikšmė. Jisai dirba daug ilgiau, daug atsakingiau negu bet koks kitas e, direktorato vadovas. Svarbu suvokti, kad kai kalbame apie amžių arba apie sakykime, profesinę patirtį. Tai žinoma, galbūt šitas Selmaierio kopimas šitais, šitose pareigybėse į viršų yra labai greitas. Tačiau kita vertus galbūt mes per daug kreipiame dėmesį į amžių, tiesiog dabar susidurime e, su atvejais, kai ir ministras pirmininkas, ir e, valstybės prezidentas gali būti 37 arba 41 metų amžiaus, o šiuo mes kalbame apie asmenį, kuriam yra 47 metai. Taigi, skyriaus vadovas ir generalinis sekretorius. Prieš keletą metų ponė Padanakis taip pat buvo skyriaus vadovė, o pato tapo komisare, o dabar po ketverių metų, kaip kabineto vadovas, jisai tampa generaliniu sekretoriumi. Kitas dalykas, jeigu be kvotų moteriams net, net, net, neveik, net, net, net, net nekreiptim dėmesį į kvotas moteriams, tai galbūt Panadakis nebūtų pasiekusi tokių karjeros aukštumų. Taigi mes manome, kad šitas e, paskirimas tikrai yra tinkamas. Iš tikrųjų labai svarbu suteikti vienodas galimybės visiems e, tarnautojams. Kita vertus, aš taip pat suprantu, kad ir moterims reikia atverti galimybės, tačiau jos turi būti vienodos visiems. Dabar Heis kalbės savo frakcijos vardu. Thank, thank you, President. Um... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, komisijos nariai Noriu grįžti prie jūsų atsakymo į 32 klausimą, tai susijęs su klausimu, ku, apie kur kalbėjo mano kolega Aleksandras. K apie, kada ponas Junkeris apie visą tai sužinojo? Jūsų atsakymą nurodyta, kad jis sužinojo. Jūs nurodote, kada jis sužinojo apie italianę raketinimą atsistatydinti ir kad 2018-aisiais buvo e, manoma, kad jis to sprendimo laikysis ir kad tai įvyko 2018 e, vasarį. Kalbant apie 2018 pradžią, kaip jūs pagrysite e, tai, ką parašėte savo atsakymę, kad 2018-aisiais ponas Italianeris patvirtino, kad jis laikysis savo sprendimo. Kaip jūs tai išsiaiškinote? nes jums, komisijos nariai, turėtų atrodyti, kad jūs apgavo, jūs tiesiog įstumė į šią situaciją, jūs turite viską paaiškinti iš mūsų komitete, kai tuo tarpu jūs, nors atsakingas už personalą komisijos, nieko apie tai nežinojote. Būtų gerai tiksliai, tiksliau išsiaiškinti, kas žinojo ką ir kada kokią informaciją gavo. Savo atsakymą į 19 klausimą, kur sakote, kad nėra teisinės prievolės e, užtikrinti, kad būtų daugiau kandidatų, kad užtenka tik vieno kandidato. Kai, visa, kai, kai nurodoma, kad užtenka vieno kandidato, na, man tai kyla, man kyla įtarimas, tai nėra kažkokia šiaip įmonė. Kalbame apie didžiulę tarptautinę organizaciją, kur viską turi būti laikomasi griežtai e, teisėtumo, visokių kitokių skaidrumo reikalavimų. Todėl ar nesutinkate su manimi, kad egzistuoja politinė prievalė skaidrumo vardan viską organizuoti taip, kad būtų daug kandidatų į, į šį postą galiausiai Jūs kalbėjote apie kitą komisiją ir kitą komisijos pirmininką. Ar jūs manote, kad pono Salmaerio paskirimas ir čia nieko nenoriu pasakyti apie poną Salmaerį, jis labai kompetitingas asmuo, jis turi nepaprastai daug patirties, bet ne tai svarbiausia, kalbant apie ateitį. E, komentuoja jūsų anksčiau pateiktą atsakymą. Ar nemanote, kad jo darbas, jo darbas tame pose turėtų baigtis, kai nu, baigsis Junkerio komisijos darbas, nes jis bus atsakingas už naujos komisijos prioritetų parengimą. Ar jūs taip manote ar ne? Po daugybės pokalbių susidariau įspūdį, kad Junkeris 15 metų pavasarį turėjo apsispręsti po to, kai Dai e, atsisakė, turėjo rasti asmenį, kuris dirbs vietoj Dai ir tuomet Italiano sutiko būti perkeltas iš kom direktorato į generalinį sekretoriatą, tačiau jau tuo met jisai pasakė, kokie jo planai ir minėjo, kad jis bent jau po trijų metų turėtų išeiti iš šitų pareigų. Praėjusiu metu pabaigoje ir šių metų pradžioje komisijos pirmininkas dar kartą bandė įtikinti italijanų likti bent kuriam laikui. Tiesiog bandė įtikinti. Tačiau nepavyko komisarui tai padaryti. Ir kai buvo aišku, kad italijanų yra rimtai apsisprendęs, tuomet jisai skubiai pradėjo ieškoti Mm, kandidato, be neskelbent e, laisvos vietos ir informavo laiku mane ir kolega Timermans. Mums labai svarbu užtikrinti, kad e, skelbiant kokios nors kokį nors konkursą arba skelbiant informaciją apie likusią laisvą vietą, kad sulauktume kelių kandidatų ir kad galėtume pasirinkti patį geriausią. Tačiau, tačiau kadangi mes neturėjome daug laiko laukti ir kadangi mes turėjome informacijos, kad šitas kandidatas yra pakankamai uh, E, pakankamai e, tinkamas, todėl mes nenorėjome keisti procedūrų, tuo labiau, kad buvo ir kitas kandidatas, bet liko galiausiai vienas ir kadangi mes buvome įsitikinę, kad šis kandidatas yra tinkamas, jūs taip pat kalbėjote, kad Selmayeris yra kvalifikuotas asmuo, būtent dėl tos priežasties buvo akivaizdu, kad e, verta jį paskirti generaliniu sekretoriumi, o tai, kad komisija yra atsakinga ir jums, ar tarybai, auditorumams, taip pat atsikokminga visuomeniai, dėl to nekyla jokių abejonių. Mes turime dirbti pagal galiojančius įstatymus, be apribojimų. Reaguojant į į teiginį, kad Selmairis buvo tiesiog perkeltas į nekintamą poziciją iki pat gyvenimo pabaigos. Tiesiog norėčiau paprieštarauti. Generalinio sekretorio pareigybę užimantis asmuo gali būti perkeltas į kitą poziciją. Todėl, todėl generalinio sekretoriaus laikas, žinoma, nėra terminuotas, tačiau kita vertus generalinis sekretorius turi patenkinti komisijos pirmininko ir generalinio direktoriaus lūkesčius. Turint omenyje naujus rinkimus, naują kadenciją, negalime galvoti, kad koks nors mūsų tarnautojas iki savo gyvenimo pabaigos liks tam tikroje darbo vietoje. O jo, jo ant. Aš pirmininkačiau komisarė už atsakymus. Jie gal kiek pavėluoti, bet jūs mums paaiškinote, kodėl jie pavėluoti. Gal galėtumėt pasakyti, ar ponas Mairis dalyvavo uh, rengiant atsakymus į tuos klausimus, kuriuos mes jums pateikėme ir kuriuos jūs pateikite atsakymą. Jūs taip pat pasakėte, kad, kiek žinote, buvo laikomasi visų taisyklių ir, ir iš teisinio požio taško viskas yra gerai. Tai, na, aš suprantu, mes turime uh, Mm, taip jau pasitikėti jų žodžiu, bet, na, man atrodo, eiliniam žmogui netgi tai atrodo nelabai gerai, tikrai nelabai gerai, yra rimtų problemų. Tai pagrindin, vienas iš pagrindinių klausimų, ką ponė Jala Sender ir ponas Heis sakė, yra, kada buvo žinoma, kad ponas Talianu pasitrauks iš savo posto. Tai atsižvelgiant į jūsų šiandienos atsakymus, aš esu tikras, kad bus daugiau atsakymų dar to klausimą. Tai gal jūs galėtumėt detaliau dabar atsakyti tai ir manau, kad tai išspręstų tos išties klausimus. Na ir dabar aš noriu pasiremti dėl ateities. Vis svarbu, kad mes geriau suprastumėm, aišku, kas vyksta, bet labai, taip pat labai svarbu pažiūrėti būtų į ateitį ir užsitikrinti, kad tai nebeivyktų, nebepasikartotų daugiau ateityje, kad viskas būtų absoliučiai skaidru. Tai paskutinis klausimas jums būtų toks. Žiūrint visą tai, kas įvyko, ar jūs galvojate, būtų galima kažką padaryti kitaip ir svarbiausia, ar jūs rekomenduotumėte, ar galėtumėte rekomenduoti proceso patobulinimu, kad e, viskas būtų skaidriau ir kad tokia situacija nepasikartotų. Ačiū. Besten Dank für Ihre, ich finde, sehr sachbezogene. Iš tikrųjų, dėkuoju Jums už labai konkrečius klausimus. kai jūsų klausimai pasiekė komisiją. Aš iškart susikėjau su generalinio žmogus, žmogiškųjų išteklių generalinio sekretorio rato atstovu. Ir žinoma, aptariau visus klausimus. Ir paprašiau pateikti pirmuosius negalutinius atsakymus, turint omenyje tą visą mūsų turimą informaciją. Tuomet mes paprašėme padėti mums ir teisės tarnybos, kuri turėjo padėti mums išaiškinti tarnautojų statuto nuostatas. Taip pat e, pasitelkėme ir mūsų žiniasklaidos atstovus, kurie padėjo mums uh, gauti informacijos apie žiniasklaidos pateikiamą vertinimą. Aš taip pat kalbėjausi su savo kabineto vadovu. Ir kadangi Selmairis pats yra suinteresuotas asmuo, ir kadangi mums reikėjo žinoti, iš jo sužinoti, kada jisai gavo kokią informaciją, mes pasiteiravome ir jo. Ir būtų labai keista, jeigu mes nebūtume paprašę jo padėti atsakyti klausimus, kurie buvo susiję su juo. Tačiau atsakant į klausimus, jis jokių būdų nevaidino svarbiausio vaidmens. Aktyviausias buvau aš ir mano kabineto vadovas, su kuriuo aš kartu dirbau tiesiog ir naktimis. Aš esu pasirengęs ir kitame jūsų posėdėje arba netgi frakcijoje, argi netgi prie keturių akių atsakyti išsameu į kiekvieną jūsų klausimą. Tiesiog nenoriu išsisukinėti, bet tiesiog siekti kuo didesnio pasitikėjimo dvasios su parlamentu ir toliau su jumis bendradarbiauti. Ar reikia nors keisti? Aš jau savo atsakymuose apie tai kalbėjau. Yra e, tarnautojų reglamentas. kuris yra pakankamai šiuolaikiškas. Aš manau, kad dėl konkrečių priežasčių. Yra numatyta galimybė visoms institucijoms arba tarp institucijų suorganizuoti perkelimo procedūras. Ir jeigu visos institucijos vadovauja šitą nuostatą, tuo labiau, kad reglamentas yra taikomas visoms ES institucijoms, ne tik tai komisijai, tai jeigu atsirastų būtinybė, tai aš galėčiau su kitomis institucijomis, su atstovais iš jų tiesiog pamastyti, kaip būtų galima patobulinti šito reglamento nuostatas. Galite pasitikėti manimi, galime suorganizuoti ir apvalaus stalo diskusiją šiuo klausimu, jeigu pageidautumėte. Sala Franka. Gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Rakinų patarlė, kad prieš padedant tvarkyti pasaulį reikia apsižiūrėti labai atidžiai savo namuose. Man atrodo, kad e, komisija, kad mūsų komitetas e, e, išreiškė e, kitokį požiūrį tai, kas įvyko šioje istorijoje. Taip pat ir plena, plenarinėme posėdėje parlamentas išsakė tokią nuomonę. Nenoriu nieko teisti komisijoje, bet noriu pasakyti, kad e, jeigu kažką kritikuojame, turime tai turėti moralinį autoritetą prieš tai darydami. Ir turiu porą klausimų. Ar e, paskirtasis asmuo e, pasižymė reikalingais gebėjimais ir ar procedūra šį kartą buvo kitokia, nei skiriant generalinį sekretorių ankstesniais atvejais ir ar buvo laikytasi visų numatytų reikalavimų. Ir taisyklių yra įvairiausių e, teisinių normų aiškinimų. Aš girdėjau keletą tokių aiškinimų. Yra griežtas, yra griežtas variantas, e, išsamus aiškinimas ir autentiškas aiškinimas, depetavimas, kurį pateikia teismas. Mes esam politinė institucija, tačiau jeigu norime išsiaiškinti, ar viskas vyko pagal taisyklės ar ne, e, mums teisės tarnyba ir teisminė institucija informavo, kad yra galimybę plačiai aiškinti septintąjį statuto straipsnį visose institucijose. Ir, ponė komisijos nary, turiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl generalinio sekretoriaus gebėjimų. Neklausiu, ar jis antipatiškas ar e, antipatiškas asmuo, ar turi draugų ar ne. Jūs pateikėte vertinimą. Jūs sakėte, kad yra jo įvertinimas. E, bet e, kaip su profesiniais pasiekimais e, to asmens? Toliau, procedūra, kurios pagrindu buvo nominuotas ponas Elmairis. Tokia pat procedūra buvo taikoma ir anksčiau, tikriausiai, skiriant generalinius sekretorius komisijos. Ir galiausiai noriu padėkoti už komisijos pateiktus atsakymus. 130 trečiajame atsakymė į klausimą nurodyta, kad komisija yra pasirengusi, kaip numatyta statute, draugė su parlamentu apsvarstyti galimybę užtikrinti didesnį skaidrumą, e, kuomet reikia atrinkti e, tarnautojus, Europos valstybės tarnautojus į postus, kad būtų išrinkti geriausi labiausiai tinkami kandidatai ir būtų suteiktas visiems visos galimybės. Šis tos pačios partijos, tai ne, nekirs akies. Dėl panašių paskirimų. Nuo 2000 metų tris kartus mes skyrėme generalinį sekretorių Salivanas Dei geschahen. Aus ir italiano buvo perkelti iš e, vadybininkų į generalinio sekretoriaus pareigybę. Selmayer tiesiog e, turi klasikinį įsilavinimą, tačiau jisai uh, specializuojasi Europinėje teisėje ir aštuonerius metus dirbo kabineto vadovas. Penkeris metus dirbo pas Viviane Reding, jūsų dabartinė kolegė. Ir prieš tai jisai dar keletą metų dirbo taip pat Reding kabinete. Taigi turi vadybos patirties E, dirba vadovaujantį darbą jau daugiau negu dešimt metų. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad kabineto vadovas, komisaro kabineto vadovas komisijoje įgauna direktoriaus rangą. Tai yra kažkas panašaus į generalinį direktorių ir dėl tos priežasties tai buvo to paties lygmens ir tokio pat atlyginimo perkelimas. Taigi, Selmairis neuždirba daugiau negu anksčiau. Kolegė Kohn, bitte. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kuhn, ačiū pirmininkė komisarė. Dėkuoju už jūsų atsakymus ir už jūsų pasiūlymus organizuoti apvalaus stalo diskusiją. Manyčiau, kad mums visiems, ne tik tai komisijai, bet visoms institucijoms yra svarbu pamastyti apie tai, kaip išvengti panašių atvejų ateityje. Dėl septintojo straipsnio taikymo esu įsitikinęs, kad reikia galvoti apie pakeitimus siekti daugiau šios nuostatos aiškumo, kai kalbame ypatingai apie perkelimą, ypač kai numatoma mas tam tikras laikotarpis kolegijai, per kurį laiką komisaras turėtų apsispręsti. Kolegė iš teisės tarnybos minėjo, kad ketvirtasis straipsnis numato pagrindinius reikalavimus tokiems konkursams, tačiau, žinoma, yra ir išimčių. Aš nesu profesionalus juristas, tik tai domiuosi teisę, tačiau manyčiau, kad per trumpą laikotarpį mūsų teisės skyrius atstovė atliko įspūdingą darbą. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs raštu metu dar kartą informuotumėte apie tas nuostatas dėl galimų išimčių, kurias, buvo, kurias taikėte Selmairio atveju, kad galėtumėte pagrysti perkelimą. Interesiert. Man taip pat labai svarbu su jumis kartu išsiaiškinti, kokie klausimai kyla institucijoms klausimai susiję su statutu ir ko gero, siekdami išsiaiškinti šios klausimus, turėtume numatyti apvalaus stalo diskusiją iki vasaros. Atsakydamas į klausimą, kodėl ir kaip buvo pagrystas perkelimas, atsakysiu laišku per dešimt dienų. Ir tiesiog nurodysiu teisinius pagrindus. Laikotarpis, per kurį turėtų komis, komisaras apsispręsti. Jeigu, pavyzdžiui, Deutsche Bahn ieškotų naujo valdybos e, pirmininko ir jeigu būtų nurodytas laikotarpis apsigalvoti ir po to paskelbti kandidatą, tai tuomet, ko gero, rinkos sudrebėtų. Junkeris kartu su Tilman ir manim tiesiog pasitarė, tačiau, sakykime, jeigu būtų pasitaręs, būtų sakęs, dabar laikykime paslaptyje šitą kandidatą, laikykime savaitę ar ilgiau paslaptyje. Ko gero, tai būtų visiškai netinkamas variantas. Lygiai taip pat kaip ir rengiantis partijos pirmininko kandidatūros pasirinkimui. Šitame laiške, ko gero, reikėtų atsakyti į klausimą, reikėtų paaiškinti, kodėl e, taikant septintąjį straipsnį kodėl nebuvo atsineštas ir etatas. O etatas liko. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pateikti tris klausimus. Pirmiausia. Statuto 12 straipsnė sakoma, kad kiekvienas tarnautojas turi atsisakyti veiksmų, kurie galėtų pakengti jo atliekamoms pareigoms. Tiesiog Selmayeris tiesiog žurnalistui pasakęs, kad jeigu aš būčiau susitikęs su tavimi, tokie uh, žurnalistai kaip tu, tokie mėšlas tiesiog nebūtų gavę iš manęs jokios informacijos. Tiesiog ar kolegija tiesiog buvo informuota apie jūsų sprendimo rezultatus ir apie jūsų apsisprendimą. Ar jūs, ko gero, ar jūs informavote kolegiją, turėdami omenyje, kad tokie pasisakymai yra nepriimtini pagal 12 statuto straipsnį. 17 straipsnėje yra sakoma, kad tarnautojas negali skelbti informacijos, kurią jisai įgyjo vykdydamas savo pareigas. Tačiau šita citata reiškia, kad Selmayeris žurnalistui Müller pateikė informaciją ir dabar nori to daugiau nebedaryti. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs priimdami sprendimą turėjote informacijos apie tai, kad pagal 17 straipsnį buvo pažeistos tarnautojo nuostatos. 17 metų lapkričio mėnesyje Wikipedijos e, straipsnis apie Selmairį buvo pagražintas, o jūs sakėte, kad uh, jūs tik tai išvakarėse to skelbimo, to, to sprendimo sužinojote, kad Selmairis vis dėlto išeina iš savo pareigų. Todėl norėčiau paklausti, kada buvo gautas Selmairio mm, pranešimas raštu ir kiek laiko turėjo komisija patikrinti šitą informaciją ir tiesiog apskritai, ar komisija ne turėjo pasidomėti tais pakeitimais apie Selmairio biografiją Wikipedijoje. Iš tikrųjų, ar nereikėjo numatyti konkretaus laiko įsigilinti į Selmairio biografiją ir be to, kodėl kolegija netkreipė dėmesio į tą, tos pakeitimus Wikipedijoje. Kolega Lukė. Jeigu Mülleriui iš Pigelio Selmayerio pasisakymai iš tikrųjų uh, atrodė taip, kaip jūs suformulavote, tai tikrai tai nebūtų buvę, buvęs gero stiliaus tonas. Iš tikrųjų, komisija neturėjo informacijos, kad būtent taip buvo atsitikę. Kiekvienas skaitydamas informaciją apie kitus tam tikrų momentų vis pasvarsto, pamasto. Ar ta informacija negalėjo būti nepriimtina trečiai šaliai? Kiekvienas kandidatas turi būti vertinamas pagal jo stipresias ir silpnasias pusės. Ir taip buvo padaryta. Jo stipriosios pusės tiesiog nusvėrė, o tos silpnosios pusės nebuvo reikšmingos. Visada yra galimybė gauti informaciją iš žiniasklaidos. Tačiau aš neturėjau priežasčių e, abejoti, kad buvo kad nors pažeista profesinės paslapties prievolė. Wikipedija nėra koks nors komisijos informacijos šaltinis. Kiekvienas gali papildyti ant savo duomenis apie savo uh, asmenį, apie savo uh, profesiją. Po to, kai aš perskaičiau visą tą informaciją, supratau, kad buvo padaryti pakeitimai. Tačiau mes, profesionalai, vertiname tą informaciją, kuri yra parengta apie mūsų darbuotojus. Šita informacija tiesiog yra nukreipiama į archyvus ir tuomet mes priimdami sprendimus tą informaciją naudojamės. Selmayer atveju pavaduotojo pareigybėms buvo numatytas konkursas ir tuo metu buvo pateikta jo kandidatūra, atitinkami dokumentai. Mano generalinė direktoratė šitie dokumentai yra išsaugoti, tačiau šitie dokumentai neteikiami iš karto į kolegiją kadangi prasideda vidaus procedūros, pirmiausia yra kreipiamasi į vertinimo centrą ir šitie dokumentai yra prieinami atrankos komisijos nariams atskiroje patalpoje ir tada jau yra įvertinus visą tą dokumentaciją yra kviečiama į kolegiją. Net neatsakėte į klausimą, kada komisarai gavo kandidato dokumentus. Kita vertus, ar jūs neprivalote pagal pareigas išsiaiškinti, ar kandidatas nepažeidė statuto? Žinoma, mes aiškinamės, jeigu yra kokiu nors motyvų, priežasčių, arba jeigu gauname kokiu nors nuorodų arba skundų. Antra, bent jau mano žiniomis tokios informacijos mes negavome. Visi kandidato dokumentai šitų procedūrų metu yra prieinami e, tikrintojams iš vidaus ir išorės, o komisija gauna labai trumpą šitą kandidato gebėjimų e, savadą, apibūdinimą ir taip pat gauna informaciją žodžiu. Tai ir buvo padaryta vasario mėnesį. Trimoza Mačelis. Micro. neveikia salėje mikrofonai. Entschuldigung. Herr Kommissar Oettinger, Sie willkommen ein anderes Mal zu diesem Parlament. Sveiki, komisarė, atvykę dar kartą į parlamentą. Jūs nuveikėte tikrai gerą darbą kaip komisaras. 13 metais aš prisimenu norėjau su tavim susitikti. Todėl aš norėčiau paklausti pirmojo dalyko. Kurgi Junkeris? Kodėl jisai čia netėjo pats? Kodėl jisai tiesiog mm, bjauroja savo gerą įvaizdį su šito Selmairio atveju? Tai aš dabar angliškai. E, Salmairis, ar jis buvo vienintelis kandidatas, kaip mes galime paaiškinti tada Europos piliečiams, kad turėjome tik vieną kandidatą. Tai kaip yra tada su parinkimu pagal nuopelnus? Kaip aš visuomet savo vaikams sakau, mokykitės labai mokykite smarkiai, nes vien tik tai per tai jūs sugebėsite pasiekti geriausius, susirasti geriausius darbus gyvenime. Tai kaip dabar čia? Kitas klausimas, ar Salmaris e, dalyvavo rengiant, jums rengiant atsakymus į parlamento klausimus? Ir aš noriu atsakymą, taip ar ne? Nes jeigu jį taip, tai yra 11 straipsnio pažeidimas. Aš noriu žinoti, taip ar ne. Ar Ponas Omaris dalyvavo rengiant atsakymus, kuriuos parengė komisija mūsų klausimus. Na ir galiausiai dar vienas momentas, ką noriu pasakyti. Inesa Jala, jūsų teiravusi dėl Martino Salmario dalyvavimo EPP posėdėje, nesakėte nieko nežinau. Tai buvo kovo 23 diena. Po to kitame atsakymė jūs pasakėte, kad jis ten buvo už durų, bet neužėjo į posėdžio salę. Tai aš noriu žinoti, jis užėjo į salę, į tą posėdžio salę jis buvo užėjęs? Da viele Fragen. Patikta daug klausimų. siekiant atsakyti į juos išsamei, mes turėjome pasitelkti Selmairį. Taigi jisai kai kuriuose diskusijose dalyvavo. Tačiau jis nebuvo kviestas, kad kaip nors e, patikslintų turinį, tiesiog, kad e, jisai papildytų informaciją. Kai kilo klausimas, pavyzdžiui, nuo kada jisai sužinojo. Kai buvo teiraujamis, ar tai buvo dėl um, um, kokių minučių 2015, 2019, 20 kažkiek, todėl mes turime kreiptis į jį, kad jisai tiksliai atsakytų. Jeigu mes to nebūtume padarę, būtume pateikę netikslę informaciją, nors generalinis sekretorius dirba tame pačiame state, tai tuomet aš galiu įsivaizduoti, kaip jūs būtumėte sureagavę. Iš tikrųjų būtume dar garsiau juokiasis. Todėl mes paprašėme jo išsameu atsakyti į klausimus. Kad e, būtume tikslesni. Aš nieko nesakiau, kad jis pats geriausias. Aš sakiau, kad jis, jis yra labai kvalifikuotas, tinkamas profesionalas, tinkamas kandidatas. Kur Junkeris? Vakar jisai buvo Varnoje, šiandien grįžo. Aš šiandien ryte jį susitikau, jis turi kitų renginių. Ir aš tiesiog gavau pakvietimą, todėl atvykau, todėl nei Junkeris, nei kitas netvyko. Lygiai tas pats ir Strasbūrė, kadangi parlamento pirmininkas pakvietė mane, todėl ir aš atvykau, iš atvyksiu visada, kai tik pakviesite. Jeigu nepakviesite, netvyksiu. Aš nesakiau, no idea, neturiu jokios idėjos. Į Ajalą Zender klausimą dėl partinio susirinkimo pasakiau, kad nežinau, kokį turite omenyje, kadangi jų yra daugybė. Visose partijose vyksta jų daug ir galbūt per daug. Tačiau po to, kai aš paprašiau, kad jūs patikslintumėte ir kai jūs patikslinote, kad tai buvo praėjusią savaitę vykęs EPP susirinkimas ir pasakiau, kad jisai ten buvo kaip pirmininko padėjėjas tarybos pastate, tačiau jisai nebuvo EPP fra, e, partijos susitikime arba susirinkime. Jis tiesiog buvo tarybos pastate pasirengęs atsakyti į galbūt kilsičius klausimus dėl atsakomųjų muitų. Tiesiog jisai nebuvo posėdžio patalpoje, kaip ir šepa, jisai buvo tas asmuo, kuris kaip ir Tusko padėjėjai buvo pasate. Savama. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Tai bus mano paskutiniai žodžiai šiame posėdėje. Todėl Aš tyčia pabrėšiu ir pakartosiu, ką pasakiau savo išaginėme pasisakymė. Yra aiški tendencija tyčia bandyti pasakyti, kad skaidrumas ir sažiningumas, integralumas yra vienas ir tas pats dalykas. Bet tikrai, tik per mano lavoną aš galėčiau pripažinti, kad yra tie patys dalykai taip dažnai tie dalykai persidengia ir, ir, ir šiuo atveju taip pat jie kažkiek persidengia, bet aš noriu pacituoti štai, ką mes šiandien girdėjome, kai, kai kurios momentus. Ir būtent tai paryškina skaidrumo ir sažiningumo skirtumą skirtingumą. Pone Gerbrandijus, kalbėjote, kad tarsi pirmininkas Junkeris dalyvavo nelegaliame sąmoksle. Watergate 2, kur kažkas jau yra nustatyta, kad pažeidė įstatymus. Šiuo atveju tikrai tai mm, netiesa, na bent jau kiek aš girdžiu, nežinau kaip bus toliau. Manęs tas, cituoju jūs, Jūs pasakėte komisarui e, Tingeriui, mano bielas bičiuli Bartą, aš turiu tave pasituoti, pasakė komisarui Tingeriui. Panašu, kad jūs nesuprantate, kokia žala yra padaryta komisijos reputacijai, citatos pabaiga. Nors iš tikrųjų ta taip vadinama žala kol kas susideda faktiškai tik tai iš labai agresyvių kaltinimų, kuriuos meta daugiausiai patys žalieji. Ir tai yra labai sena, e, šimtmečių senumo taktika. Jūs e, iš tikrųjų tarsi švaistotės tą. tą, tą pranašystė, kuri galiausiai dėl jūsų kaltinimų ir įsipildo. O būtent tai ir palistruoja, kur e, skaidrumas ir e, sažiningumas persidengia. Aš džiaugiuosi, kad ponas Dėjon kukliai pasistakė ir, ir pasakė, ką ir aš pasakiau, kad komisija turi pasiūsti signalą, kad jis supranta išsakytą kritiką. Ir tai e, yra skaidrumas, tai galbūt būtų susijęs su taisyklių pakeitimo ateičiai, nes Tikrai, tokioms, procedūro, tokioms procedūroms šiandienos pasaulyje vietos neturėtų būti, bet tai nėra įvyktas nusikaltimas. Ir galiausiai, ką aš noriu pasakyti, kažkas jau apie tai kalbėjo, asmon, man atrodo, tikrai galima apgailę stauti, kad turime tik komisijos nario Otingerį. Aš ir pats jau pradedu apgalėsati dėl savo o, žodžių pasakytų koordinatorių posėdį, kad noriu, kad tik būtų komisijos narys Otengeris, o ne Junkeris. Aš tikrai dabar galvoju, kad reikėjo pakviesti poną Junkerį ir poną Selmairį, kad jie čia sėdėtų, o ne ponas Otengeris, kuris dabar buvo pasakytas prieš faktus, e, likus tik dienai iki visos kolegijos posėdžio. Tai, ačiū. Herr Kommissar, bitte. Komisaras. Pirmininkė ir parlamento nariai. Šitas klausimas dėl procedūrų ir papildantis klausimas tikrai bus atsakyti į mano, mano pažeidame laiške, kurį atsiųsiu po dešimties dienų. Ar turite dar klausimą? Jeigu ne, jau aš nelabai daug laiko beturiu. Monsieur le commissaire, madame la présidente, chers. Pone komisijos nari, ponė pirmininkė, mėly kolegos, beveik e, dvi valandas esame čia kartu biudžeto kontrolės komiteto posėdė ir dvi valandas vyksta tas ping-pongas. E, klausomės ponė Ettingerio atsakymų, nuoseklių atsakymų Pone Ettingeri, man atrodo, kad jūs galėtumėte padaryti karjerą e, filme, kinematografijoje, jeigu nebedirbtumėte komisijos nariu, nes aš konstatuoju, kad tai lyga, kad, kad tai įdinga, e, jūs e, sakote kartais prieštaringus dalykus. Pavyzdžiui, kad ponas Elmaris niekad nedalyvavo PP e, posėdėje, o paskui sakote, taip. Ir sakote, kad e, komisijos pirmininkas būtų niekas be pono Salmaerio. Tai man primena kardinolą Mazariną. Jis buvo e, e, Liudviko XIV karaliaus premjeru jis atliko tą pačią funkciją. Galbūt ponas Junkeris ne, ne, negali būti sulyginamas su, su Liudviku XIV, bet nežiūrinti tai tokia, toks įspūdis susidaro, kad tas pilkasis kardinolas buvo šalia pono Junkerio ar aukščiau pono Junkerio ir kad jo politinė pozicija turi būti tokia ar tokia. Ne, nekreipiant dėmesio jokias taisyklės, nes Europos parlamento teisės tarnybos nuomonėje aiškiai konstatuojame, kad yra tam tikrų trūkumų, spragų teisinėje pono Selmairio paskirimo procedūroje. Ir tai problema, tai blogis, nes kyla konfliktas ir anot teisės tarnybos nuomonė procedūros neužtikrintos. Net jūs pati, ponė pirmininkė, sakėte, kad čia svarbiausi du klausimai. Už kelių mėnesių vyks Europos parlamento rinkimai ir visur Europoje nacionalizmas ant europinės nuotaikos stiprėja. Ir man atrodo, kad ES yra naudinga, atlieka savo funkciją, o jūs. E, žengiate atgal, regresuojate dėl būtent dėl metodų, kurie pasirinkti, e, metate šešėlį Europos Sąjungos e, kūrimo procesui. Jūs, ponia komisijos narys, savo ruoštų vykdote aklą politiką, ne, nekreipdamas dėmesį į, į jokias galimas politinės jūsų sprendimų pasiekmes. E, ir nemanote, kad. E, tai kažkaip tai tų taisyklių netaikymas gali kažkaip atsiliepti kam nors. Stachovský. Děkuji, <clears throat> paní předsedající. Já si myslím, že bych tady mal... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pakartosiu tai, kas jau buvo pasakyta, nes daugelis klausimų jau buvo užduoti, aš, tulėsiu, aš kalbėsiu labai trumpai. Noriu išgirsti atsakymą iš tai kokį klausimą. Komisijos nariai, kokią pamoką jūs išsinešate iš šios diskusijos? Ar jūs ko nors, pas, ko nors pasimokėte ateičiai? Ar jūs ketinate ateityje vėl taikyti tą pačią procedūrą? Ar jūs manėte, kad ji buvo teisinga? Ir ką jūs asmeniškai manote, vertindamas tokį pasipiktinimą, kurį sukėlė e, ši situacija. Ar jūs nepastebėjote, kad tai sustiprino antieuropietiškas nuotaikas? Ar jūs manote, kad ta įvykusi procedūra buvo skaidri? Ačiū už atsakymą. Prašau, komisijos nariai žodis jums. Kündigung bei künftigen beruflichen Aufgaben machen, aber eines klar sagen. Ich negaliu nieko pažadėti, tačiau galiu patikinti, kad aš netingiu, ne, netinku būti mm, aktoriumi. Tiesiog čia yra kuriama drama, į kurią aš esu įtrauktas. Jeigu yra kokiu nors teisinių klausimų, tai aš esu pasirengęs juos atsakyti. Ar mes laikėmės statuto. Tai atsakau vienareikšmiškai taip. Tiesiog mm, vieni mano, kad mes laikėmės šitų nuostatų, kiti teigia, kad mes laikėmės raidės, tačiau nepakankamai laikėmės šitų nuostatų dvasios, vieni kalbama apie teis, kalbame teisinės spragas, kiti kalbame tai, kad buvo pažeista teisė. Taigi šitame parlamente nuomonė įvairovė yra pakankamai didelė. Tačiau į klausimą, ar mes laikėmės statuto reikalavimų, atsakau taip. Nei truputį, nei pakankamai, bet atsakau klausimą taip. Ir aš pagrįstai tai teigiu. O jeigu jūs manote, kad mes turėtume pakalbėti apie kokius nors patikslinimus, pagerimus, tai turime susėsti apvalaus stalo diskusijoje su visų institucijų atstovais. Žinoma, niekas negali džiaugtis tuo, kaip rutuliuojasi įvykiai pastar, per pastarąsias savaitės. Tačiau kiekvienas turėtų pagalvoti, kokį indėlį jisai įnešė siekdamas, kad šita diskusija buvo, būtų, būtų korektiška ir dalykiška. Pirmiausia, reikia atsakyti klausimą, ar Selmairis tinka kaip profesionalas, kaip asmuo, ar jisai kvalifikuotas pakankamai. Ir antra, ar komisija, be kita ko ir aš, laikėsi teisės aktų nuostatų. Į šį klausimą atsako vienareikšmiškai taip. Manau, kad tuos aspektus jūs turite turėti omenyje, kai teikite klausimus. Baigdamas dar kartą norėčiau patikinti, kad per dešimt dienų jums, pirmininkė, pateiksiu atsakymus į jūsų suformuoluotus klausimus, dar kartą pagrysiu teisinį pagrindą ir taip pat patikinsiu, kad mes esame nusiteikę iki vasaros organizuoti apalaus stalo diskusiją ir kad esu pasirengęs mm, tinkamu metu ir tinkamu būdu suteikti galimybę susipažinti su dokumentais. Thank you, Madam Greslė. Uh... Ačiū, ponia Greslė. Niekad nemačiau, nesumatė savo kolegos Sarvama iš Suomijos taip įsiaudrinusio. Aš neketinu prašyti žodžio, bet paskui pakeičiau nuomonę. Bandau įpilti dar labiau žibalo. E, į šią audrą, bet tikriausiai e, paskatinsiu, užkaitinsiu liepsnas. Ir ponas Otingeris gynė šį sprendimą labai nusekliai ir ištingai. E, dvi valandas. Suskaičiavau, e, posėdžio pradžioje čia buvo 175 dalyviai pasiruošę svarstyti liumdai pavėsėjose Martino Selmairio atvejai. Bet mano išvados po, po visų stebėjimų, tai klausimas mums visiems. Ką mes visi galėtume padaryti, kad išvengtume panašių situacijų pasikartojimo? Atrodo, kad ponas Selmairis, kurio pažinoti neturiu garbės dar, Taigi atrodo, kad tas asmuo e, pasimokė iš, iš Friedricho Dergrose, kuris sakė, kai turi galimybę nugalėti teritoriją, tai ir padaryk iš karto, nes ateis teisininkai ir istorikai, kurie paro, įrodys, kad tu buvai teisus. Bet ar tai gera strategija mūsų nuomonė, jeigu įtrauksime poną Salmairį, jeigu pon, į atsakymų mums parengimą, galbūt jis galėtų prisidėti ir pakomentuoti tą aspektą. Taigi, užbaigdamas noriu pasakyti, kad tikrai esu dėkingas už di diskusijas, bet ar galime tikėtis ir būti tikri, kad visi e, diskusijų dalyviai padarys tinkamas išvadas, nes horizonte stūkso debesis nes komisija e, svarstys buvusio komisijos narių statuso klausimą. Jeigu iš tikrųjų taip tą rengėsi daryti komisija, reikėtų tą apsvarstyti iš anksto, prieš komisijai priimant sprendimą. Tuo klausimu tikrai visiems nuo to būtų geriau. Gal galėčiau tuo ir baigti? Iš tikrųjų, aptarėme šį darbo atvės klausimą, o dėl rezoliucijos norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad ji dar neparengta. Rytoj galbūt jos tekstą išsiuntinėsime. Tiesiog norėjau jūs informuoti, kad e, pasistengsime įtraukti į rezoliuciją iš šios dienos diskusijos aspektus. Jeigu daugiau jokių klausimų nėra, tuomet baigiame diskusiją, tačiau matau, kad Markas dar norėtų. Ehm, Ar galėčiau atsakyti į pono Sarvamą pasisakymą? Jis kalbėjo apie žaliųjų strategiją. Pone Sarvama, aš jums siūlyčiau peržiūrėti diskusijas įvykusias plenarinėme posėdyje. Pažiūrėkite, ką sakė ponė Grostet, dalyvauti e, ponas Langė Werner, e, apie ponas Almarį ir paskui pažvelkite į savo sąžinę ir pamatysite, kad ne tik žalieji kėlė šį klausimą. Ik wil graag namens mijn groep ook uh, wat Bart Staes net zei. Ponas De Jong, savo frakcijos vardu norėčiau išsakyti pritarimą ponas Staes žodžiams. Manau, kad yra bendras susirūpinimas, bet taip pat noriu kai ką pasakyti dėl procedūros. Mes rezoliut rezoliucijos tekstą apsvarsėme, kai tik jį gavome, tačiau neatsakyta dar į daugelį klausimų. Komisijos e, narys nepateikė e, Lesvar straipsnėje pas, laikraštėje pasirodžiusio straipsnio, kuriame ponas Almaris teigia, kad ponas Vygeris pasiūlė jam š, ta, pradėti dirbti šiame poste prieš, kol, prieš kalėdas. Mes turime sparčiai paremti naują klausimynę, kad išaiškintume, apie ką kalbame. Numatysime datą suformuluoti papildomiems klausimams ir pabandysime dar iki Velykų nusiųsti šitos papildomus klausimus komisijai. Atsiprašau, kad rezoliucijos nepavyko parengti. Aš tikiuosi, kad iki rytojus ryto mes dar suspėsime įtraukti kai kuriuos šios diskusijos aspektus, o po to jau galbūt galėsiu aš supažindinti jūs su tos rezoliucijos projektu ir tikėtis jūsų pakeitimų siūlymų. Dėkuoju, posėdis baigtas.